Good afternoon, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, kolegos, laba diena. Kolegos, sveikinu jūs visus į tarp parlamentinį komiteto posėdį Užsienio reikalų komiteto nariai susitinka Europos parlamento užsienio reikalų komiteto nariai, nacionalinių parlamentų nariai, skaitant labai daug pirmininkų iš atitinkamų komitetų. Noriu pasveikinti jūs visus susirinkus iš visų ES valstybių narių. Taip pat noriu pasveikinti visą eilę stebėtojų iš Norvegijos parlamento ir iš e, Juotkalnijos ir Bosnijos Hercegovinos. Šiltai sveikinu. Taip pat norėčiau, kadangi tai yra atviras posėdis, visą grupę žurnalistų iš šešių vakaranų valstybių e, atvažiavę žurnalistai yra į Briuselį šiom dienom. Jie dalyvauja šiame posėdėje. Sveikinu jūs visus. E, jums turbūt taip pat kaip ir mums bus įdomu pasiklausyti E, svečių. Pirmiausia, sveikinu visus susirinkusius čia. Dar kartą e, susitinkant su naujai išrinktų Europos komisijos vicepirmininku, kuris pirmą kartą ateina į Europos parlamentą tose pareigose. Sveikinu Jūs, pona Borelį turiu galvoje, kadangi ponas Borelis neturi laiko ir E, turės kitų reikalų šiek tiek vėliau. Negaždamas laiko, noriu iškart jam suteikti žodį, kad galėtų jis pristatyti savo darbo planą, kaip e, vyriausias įgaliotinis, ponė Borelė, žodis jums. Good afternoon and thank you very much to all of you. Labą dieną, ačiū Jums visiems, kad mane pasikvietėt. darbas gal per daug yra planuojamas, bet e, pakalbėkime apie tai, kas dabar vyksta ir ką mes galėtumėm padaryti. Pirma, turiu pasakyti, kad labai džiugiuosi sugrįžęs į Europos parlamentą. Tiesioginė žodžio prasme, aš savo darbą dirbu trečią dieną. Esu vyriausiasis užsienio reikalų e, įgaliotinis, aš jau buvau e, Paryžiuje, išreiškiau pagarbą prancūzijos kariams, kurie žuvo Malyje ir buvo jų pagerbimo ceremonija Vandlidų rūmose. Taip pat buvau Madride klimato kaitos konferencijos atidarė. Du renginiai labai simboliniai e, pasauliui, kuriame mes dabar gyvename. Ir tai labai aiškus mūsų ateities darbo simbolis. Šiandien e, komisijoje mes susitikome ir kalbėjome apie klimato kaitą ir tarptautinę bei e, išorinę ES politikos dimenciją. Tai yra labai rimtas iššūkis mums visiems. Aš jau sakiau čia, kad noriu labai glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu, su nacionaliniais parlamentais, kadangi esu įsitikinęs, kad ES atliks pamatinį vaidmenį apibrėžiant E, patikimą ES politiką. Bet kad ta politika būtų patikima, ji turi būti vieninga, suvienyta. Ir šiandien mes matom, kad nuomonių valstybėse narėse dar yra labai skirtingų. E, mes e, turime tuos skirtumus atremti, į juos sureaguoti, mes turime sukurti bendrą politiką, kuri leistų atsikratyti skirtumų. Aš savo žanginėje kalboje sutelksiu dėmesį į dvi temas. Pirmiausia, Europ, Europos vieta konkurencingame pasaulyje. Kitas dalykas, reikia geopolitinį požiūrį geopolitinėje komisijoje įgyvendinti. Apie tai na, kolega jau keletą kartų kalbėjo. Man atrodo, kad viskas yra labai aišku grįžta strateginė konkurencija tarp pagrindinių galių. E, ekonominė e, tarpusavio priklausomybė, mes manėme, kad galėtų pasitarnauti mūsų santykiams. E, Deja, tai ne visuomet pasitvirtino. Karinė konkurencija grįžta labiau negu kada anksčiau ir dabar mes turime dėti daug pastangų, kad uh, kiekybinis ir kokybinis indėlis padėdėtų. Šiandien e, labai gera diena, kadangi žinia NATO e, vadovų susitikimas vyksta Londone. Ir tame susitikime gana daug besikertančių nuomonių, besikertančių pareiškimų apie alijanso ateitį. Turime suprasti, kad nepaisant mūsų turtingumo ir kūrybiškumo. Mes, europiečiai, dėl demografinių priežasčių ekonomiškai pasaulyje nusilps artimiausiais dešimtmečiais. Todėl mūsų vienybė yra prielaida mūsų išgyvenimui. Ir gynyba yra išgyvenimo priemonė matome galios politikos tvirtą sugrįžimą. E, tai vyksta reaguojant į grėsmės, kurias kelia nevalstybiniai veikėjai Europos periferijose. Artimuosiuose rytuose, Šiaurės Afrikoje. Tos grėsmės tik auga, todėl reikės visos eilės priemonių, kurios būtų platesnės apimties, lankstesnės ir e, labiau pritaikomos e, praktiškai. Klasikinės švelniosios galios priemonės, o mes patys save apibūdinam kaip švelnėje galę. E, Galbėme apie priekybą, mokslą, technologiją, jūsų kuriamas priemonės. Yra galinga priemonė pasaulio konkurencijai E, ir matome, kad ta švelnioji ir e, kietoji gale persipina. Taip, mes gyvename konkurencingame pasaulyje ir vienintelis būdas čia išgyventi yra ES elgtis kolektyviai, formuojant užsienio politiką ir jokių būdų neturime tapti kitų žaidimo aikštele. Jūs visi parlamentarai savo darbe e, tuos reiškinius matote kasdien. Galios politika sugrįžo. Junktinės Amerikos valstijos e, laikosi nacionalistinės pozicijos. Vis daugiau grėsimų kyla iš rytų, iš Kinijos. Ta Kinija dažniausiai mes įvertindom kaip ekonominę galybę, o ne karinę. Bet daug nestabilumo yra ir mūsų kaiminystėje. Žinome, kiek iššūkių tai sukelia. Per kitą užsienio reikalų tarybą pirmadienį e, kalbėsime konkrečiai apie Afriką. Parengsime e, didelį renginį aukščiausio lygo Afrikos valstybėms ir komisijos pirmininkė Vandelain į Afriką greitai važiuos su vizitu. Klimato kaita, hybridinės grėsmės, dezinformavimas yra visos naujai iškylančios grėsmės. Į tas grėsmės mes negalėsime sureaguoti gyvendami penktąjį NATO straipsnį. NATO išlieka pagrindinė teritorinės gynybos priemonė daugeliu Europos valstybių. Tačiau tuo pat metu mes turime suprasti, kad yra ir kitų naujų grėsmių, kurios, reikala, kurios reikalauja konkretaus atsakymą. Ir tas konkretus atsakymas turi mobilizuoti uh, E, mūsų valstybės. Mes turime numatyti problemas, kol jos neiš, neužaštrėja. Reikia bendros strateginės kultūros, kad mes e, geriau galėtumėm tarpusavį susitarti ir be abejo turime reaguoti greičiau, e, jeigu turėsime tokių priemonių. Dar vienas dalykas, kadangi dabar kalbuosiu su Europos parlamentu, Norėčiau priminti, kad reikia ambicingų išorės, išorės veiksmų e, politikos ir biudžeto, kuri, e, kuris suteiktų galimybės e, sustiprinti Europos veiksmus visame pasaulyje ir praktiškai būti labiau matomiems. Pirmininkė Vandelain pareiškė, kad tikisi, kad išorės politika 30 procentų bus geriau finansuojama. 30 procentų padidinimas gal yra truputį per didelis vis tik tai. Na, ne per didelis būtų gerai, bet vis tik visą tai būtų didelė suma. Kitas dalykas. Reikia geopolitinio požiūrio. Kas ką reiškia? Visi kartojo pirmininkės Madeleine sakinį. E, tai yra e, išorės politikos e, komisija. Taip pat girdėjome pirmininką Makroną, kuris sakė, kad nereikia per daug kištis. Jis e, kuris sakė, kad irgi nereikia kištis per daug, tačiau jo komentaras sulaukė aktyvios reakcijos iš Trumpo pusės, iš kitų pasaulio lyderių pusės. E, Londone susirinkę NATO lyderiai nori duoti vienybės signalą. Tačiau akivaizdu, kad mūsų bendrą poziciją dar reikės ilgai aptarinėti. Ir man atrodo, kad mes atvirai ir nuoširdžiai tose diskusijose turim dalyvauti. NATO atlieka, NATO atlieka labai svarbų politinį vaidmenį tarptautinėje arenoje. Per krizės ypač jau ji matoma. NATO sugebėjo daug kliūčių sėkmingai įveikti nuo Sueco laikų iki Irako karų. Dabar patiriame krizę ir suprantame, kad NATO reikia stiprinti. Susidariusios aplinkybės rodo, kad ES turi e, stiprinti savo pačios e, ta, e, kaip tarptautinės saugumo veikėjos galės ir, aišku, strategiškai politinė galia mes turime išlikti svarbi. Visi suprantame, kad ateityje, e, jeigu to nepadarysime, mūsų likimą nulėms kiti. Man atrodo, kad mes turime suprasti, kas vyksta pasaulyje ir labai rimtai turime vertinti integruotos e, rėminės politikos formavimą. Tai bus mano darbas. Kažkas parašė ES veikimo sutartyje, kad aš būsiu atsakingas už ES užsienio politikos nuseklumo užtikrinimą. Kiek aš suprantu, tai yra labai rimtas iššūkis - užtikrinti ES išorės politikos nuoseklumą ir valstybių narių, ir institucijų nuoseklumą. Bet mes tą turime padaryti. Turime išorės veiksmų tarnybos, Europos komisijos, valstybių narių darbą e, suderinti, e, siekdami tvirto, tvirtos parlamento paramos. Pakartosiu, mes gyvename geopolitinėme pasaulyje, kur stambiausi veikėjai JAF, Rusija, Kinija, be kita ko ir Turkija veikia ne visai geopolitiškai. Dažnai problemos siejamos su su e, švelniosios ir griežtosios politikos priemonėmis. Pavyzdžiui, šiandien JAV pareiškė, kad nepritars uh, didžiųjų skaitminės ekonomikos gigantų apmokestinimui ir stiprins priemonės kovai su tokiu apmokestinimu. Libija. Libija yra labai geras pavyzdys ir aš norėčiau apie jį pakalbėti. Ji tik kitoje viduržėme jūros pusėje. Libijos nestabilumas kelia tiesiog negrėsmę mūsų saugumui ir e, meta iššūkį mūsų vertybėms. Be to, tai yra migracijos ir prieglaušio siekiančių šaltinis. Tai yra mūsų tiesioginė kaiminė. Ir labai svarbu, kad ES taptų lyderę, ieškotų racionaliai mąstančių e, partnerių, kurie jungtinėse tautose leistų ieškoti e, šios žlungančios valstybės politinio gelbėjimo būdo. Labai daug metų mes apie tai kalbėjome, tačiau niekas nepadaryta. Padėtis tik prastėja ir toliau. Ir e, labai daug kas keičiasi, vis daugiau išorės veikėjų kišasi. Mes turime išvengti tokių aplinkybių, kai dvi šaliai veiksmai tik dar užaštrina konfliktas Libijos viduje ir sukelia dar didesnę grėsmę nestabilumui, e, stabilumui, atsiprašau, regione. Neseniai pasiektas sustarimas tarp Turkijos ir Libijos dėl viduržėmio jūros vandenų. Mes dar nežinom, koks to sustarimo turinys, bet jis jau sukėlė labai daug susirūpinimo. Graikijai pirmiausia. Aš kalbėjausi su Graikijos užsienio reikalų ministru prieš jam skrendant į Londoną. Tai dar vienas puikus pavyzdys, rodantis kokia rimta padėtis. Mes esame didelė diplomatinė gale. Mes esame finansinė supergalybė Mūsų prekybos politika, nepaisant visos kritikos, yra sėkmės istorija. Mes kūrėme ir toliau kursime prekybos sutarčių tinklą. Ir parengėme sąlygas tvarios plėtros tikslų įgyvendinimui. Visose dėrybose turi būti vis labiau ir labiau uh, kalbama apie šiuos argumentus. Be to, saugumo ir gynybos srityje, pirmiausia per PESCO e, ir per Europos gynybos fondą, e, bus numatyta daugiau veiksmų per kitą finansų perspektyvą. Išorės santykių e, jungtiniai grupiai aš vadovauju. Šiandien Europos komisijos pirmininkė kolegijai pristatė, jeigu taip galima pasakyti, darbo, tvark, darbo taisyklės, procedūrinės taisyklės, kaip mes turėsime dirbti. Man teks atsakomybė kiekvieną dieną pristatyti tarptautinės problemas. Ir aš vadovausiu grupeliai komisijos narių, kurie yra tiesiogiai susijęs su išorės politika. Nors tokie dalykai kaip klimata kaita ir migracija nėra uh, E, įtraukti į, į tą sritį, bet tos temos yra labai svarbios tarptautinėje arenoje taip pat. Pateiksiu pirmiausia vieną gerą pavyzdį. Pakalbėkime pavyzdžiui apie tai, kas nustatė taisyklės. Kas nustatė taisyklės ir kas valdys pasaulį? Mes kalbame apie kovas dėl taisyklių išlaikymo. Ir mes piliečiams turime pasakyti, ką tos taisyklės, e, kiek jos yra svarbios pasaulio supratimai. Pirmiausia, dabar svarstome labai daug privatumo ir duomenų apsaugos klausimus. Duomenys yra ekonomikos kraujas šiandien. Ir e, tikroji duomenimis varomos ekonomikos vertė yra didesnė negu pasaulinės naftos prekybos vertė. Taigi duomenų taisyklės yra tiek pat svarbios kaip energetikos taisyklės. Junktinėse Amerikos valstijose taisyklėse pirmiausia parašyta, kad duomenys priklauso informacijų technologijų bendrovėms arba skaitmeniniams platformoms. Kinijoje duomenys priklauso valstybei. Europoje duomenys priklauso pavieniams asmenims. Kuris modelis nugalės galų gale? Bendrovės, valstybė ar pavieniai asmenys, visuomenė? Mes Europoje pagrįstai didžiuojamės savo modeliu, kad sugebame taip e, tvarkyti visuomenį ir ekonomiką, kaip ją tvarkome dabar. Aš nesu sociologas, bet e, mūsų pasiektas demokratijos lygis yra unikalus, nes jis užtikrina e, socialinį solidarumą ir klėstėjimą. Dešimtajam dešimtmetyje galvojom, kad prasidės pasaulinis konvergencijos procesas, įtvirtinant mūsų, mano minėtasis koncepcijas, bet taip neatsitiko. Vietoj to prasidėjo konkurencija tarp politinių sistemų. Kinijagi, pavyzdžiui, yra sisteminis e, priešininkas, varžovas. Ką mes turim galvoje, kai sakome sistema, sisteminis varžovas? Tai reiškia, kad mes varžomės dėl sistemų, sistemomis. Nėra savaime suprantama, kad grupelė valstybių, kuriuose gyvena mažiau negu 9 procentai pasaulio gyventojų, pradės dominuoti pasaulyje. Ir aš grįžtu prie to, ką pradžioje sakiau. E, nebent mes visi veiksime kartu, tada galėsime kažką pasiekti. Mes visi šventėm Berlyno sienos griuvimą. Aš pats lankiausi Berlyne ir tada daug kas galvojo, kad e, rinkos ekonomikai ir liberaliai demokratijai e, alternatyvų nėra. Prisimenat, tai istorijos dalis. Yra tokių sakai, kurie taip sako. Bet istorija neturi kartotis. Sovietinė sistema nebuvo geresnė žmonių socialinės gerovės alternatyva negu mūsų sistema. Jūs tą puikiai žinote. O Kinijoje šimtai milijonų žmonių išbrido iš skurdo. Ir tai yra vienas iš įspūdingiausių e, pokyčių žmonijos istorijoje. Ir netolimoje ateityje Afrikoje bus milijardų žmonių daugiau negu dabar. Vakar buvo paskelbti naujo tyrimo duomenys ir buvo kalbama apie Afrikos demografinį sprogimą. Kaip mes galėsime tai suvaldyti? Kokie skaičiai dabar yra teikiami? Niekas nesugeba tų skaičių suvaldyti. nematykime Afrikos tik tai migracijos spalvoje e, kontekste. Demografinė, demografinis disbalansas labai smarkiai padidės tarp Afrikos ir mūsų žemynų. Tik kartu veikdami mes galėsime išlikti Afrikos partneriai ir tik kartu veikdami mes galėsime pasiekti santykių su Kinija pusiausviros mūsų pozicija turi būti pagrista pagarba žmogaus teisėms ir tvariai pasaulio plėtrai. Tačiau nėra aišku, kad mūsų partneriai galvos taip pat ir turės tokius patikslus. Taigi mes turime reikalauti. Kas yra tas Europos šalėsis kursas, apie kurį dar šiandien Europos komisija kalbėjo ir vakar bei kitomis dienomis Madride, e, kur kalbame apie klimatą, konferencijoje bus kalbama. Bendrai, užsienio politikos pobūdis keičiasi. Užsienio politika nebėra tokia, kokia buvo. Kokia būdavo. Užsienio politika nebėra tik diplomatinių darybų sritis. Ji apima visus industrinio, technologinio, geopolitinio, geopolitinių permainų aspektus, revoliucijos aspektus. Ir man atrodo, kad mes turime pradėti galvoti plačiau, kad atremtume tokį iššūkį. Dar šitą norėčiau pasakyti apie geografinius požiūrius, pozicijas. Vakarų Balkanai. Apie juos žiniuose daug kalbama. Ir Balkanuose jaučiamas didelis nusivylimas dėl to, kad buvo atsisakyta e, su jais pradėti plėtros procesą. Mes negalim Balkanams nesuteikti europietiškos perspektyvos, kaip aš sakiau per klausimą. Norėčiau į Serbiją ir Kosovą greitai važiuoti, tačiau Kosove vis dar nėra vyriausybės. Tai nėra naudinga ten važiuoti, kol vyriausybės nėra, kol nėra suformuota. Taigi negalėsiu padaryti to, ką prižadėjau. Mano pirmasis vizitas negalės būti į Kosovą. Važiuosiu į Bratislavą, kur yra šalia. Nes šiandien e, Bratislavoje prasideda e, saugumo ir bedradarbiavimo organizacijos posėdis ir ten susituksime su Rusijos užsienio reikalų ministru ir kitomis rytų valstybių vyriausybėmis. Ir toliau mes remsime Ukrainą, Gruziją, Moldovą. Taip pat, kaip jau sakiau, turime išlikti lyderiai e, atkurdami Libijos valstybę kartu su jungtinėmis tautomis ir kitais turime e, Persų įlankos daugybinius konfliktus bandyti išspręsti įvairiausiais būdais. Kita savaitė vyks e, susitikimas dėl brandolinės sutarties. Norime užtikrinti, kad ta sutartis nežlugtų visiškai Ir tokioje dvasioje mes susitiksime su bendraja komisija rytoj ir penktadienį. Dar keletą žodžių dėl Sahelių. Aš žinau, e, kad ir ten prancūzijos kariai žūsta. Tendencijos išlieka negatyvios. Aš ką tik buvau Prancūzijoje, e, pademonstravau solidarumą su prancūzais dėl e, kariuomenės patirtų žmonių, karių nuostolių. Bet mes ir toliau turime išlaikyti kolektyvinės pastangas Saheliuose. Negalime leisti keletai pavienių Europos valstybių nešti visą naštą ir užtikrinti tos didelės Afrikos dalies uh, ramybę, o tengi e, demografinė bomba yra. Gyventojų skaičius didėjo, valstybė nesugeba suteikti pagrindinių paslaugų, kurios yra būtinos bet kokiam politiniam sprendimui. Mes, europiečiai, turime labai aktyviai bendradarbiauti, aktyviai veikti toje pasaulio dalyje, nes daugelis grėsmių, kurias jaučiame čia, yra brandinamos ten. Sahelių valstybės yra tarsi inkubatorius tų problemams, kurias turime čia. Nenoriu dar plačiai e, kalbėti apie tai, e, mėliau pasikas, diskutuosiu su jumis. E, šiandien per savo kadenciją pirmą kartą per pietų pertrauką paskelbiau komunikatą, kuriame kalbėjau apie susitarimą su Turkija dėl Libijos. Atsiprašau, Turkijos ir Libijos susitarimą. Uh, E, tai kelia rimtą susirūpinimą ir aš tikiuosi, kad aš galėsiu surinkti daugiau informacijos apie tai e, šiandien vakare, e, kai važiuosiu į susitikimą Branislavoje. Taip pat liksiu ten dar rytoj. Esu pasirengęs su jumis palaikyti atvirą dialogą, nes man atrodo, kad turime uh, realiai galvoti apie ateitį. Europos valstybės yra labai skirtingos, skirtumų yra labai daug. Ir vienintelis būdas tų skirtumų išvengti yra pasiaiškinti, kad mes suprastumėm, dėl kokių priežasčių vienos ar kitos valstybės e, problematiškai vertina tam tikras rytis. Aš žinau, kad mūsų pozicijos, mūsų nuomonės skiriasi dažnai dėl istorinių priežasčių. Istorija mūsų turi gilias šaknis ir tos šaknis nėra vienodos, bet mes kalbame apie bendrą ateitį. Ir jeigu norime bendros ateities, tos skirtumus turime pamiršti ir turime siekti bendros istorijos, kuri leistų Europos civilizacijai išgyventi. Ačiū. Thank you. Dėkuoju vicepirmininkė vyriausias įgaliotinį ponę Borelį. Kolegos, situacija dabar štai kokia. Ponas Borelis turi 15 minučių, o turiu daugiau nei 20 pagėdaujančių pasisakyti. Na ir kadangi reikia atsižvelgti į geografinį principą, lyčių lygybę, politinės frakcijas ir taip toliau, tai čia faktiškai neįmanoma. Ir savaime suprantama, pirmiausia, suteiksiu žodį svečiams iš valstybių narių, po to Mm, parlamento nariams Jozefai, kodėl nesirgti štai kaip? Na, kai bus pakankamai klausimų, sakys, viskas užtenka, atsakys juos ir po to vėl bus keli klausimų raundai. Na, taigi, kai tu pasakysi stop, sustojam, niekas nepyks ant manęs. Na ir beje, e, kolegos iš valstybių narių, iš, e, jeigu ketinat pasisakyti, yra išdalintos pasisakymų kortelės. Ir kadangi yra tiek daug norinčių pasisakyti, paprašyčiau apsirašyti vieną, dviem minutėm. Ir turiu plaktuką, ne tam, kad per galvą jums daužyčiau, o tam, kad daužyčiau stalą. Taigi, Mira Krovič iš Kroatijos, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, nepaprastai džiugu, kad nereikia man palikti savo, pakeisti lyties, galiu pasisakyti kaip vyras. Taigi, e, sveikinu vicepirmininką. pirmininką ir vyriausiai galiotinė. Tikrai džiugu. Ir labai patiko jūsų pasisakymas, labai pritariu ponui Bareliu dėl to, jog ES yra, yra gale, ekonominė, finansinė ir mes atei, artimiausioje ateityje turime tapti ir politinė jėga. Ir jeigu norime to pasiekti ir norime pasaulinėje retinoje turėti svorio, turime patys savo ir pasauliai parodyti, jog mes e, tvarkomės Europos žemynę ir e, rūpiname saugumu sauga. Tai reiškia, jog mes turime pasirūpinti Vakarų Balkanais. Labai viliuosi, kad su jūsų parama, jūsų pastangų dėka kitais metais galiausiai bus primtas sprendimas dėl to, jog bus pradėtos dėrybos su mūsų draugais vakarų e, Makedonijoje ir Albanijoje. Dėkoju, Milokovič. Dabar EPP frakcijos e, vardu, ponė Sofko. Pone ministrė, čia aš esu labai džiugu. E, labai džiugu matyti jūsų Europos parlamente toliau kalbėsiu angliškai, kolegų dėliai. Na ir kaip kolega iš nacionalinio parlamento minėjo vakarų. Balkanų Europos parlamentas skiria daug dėmesio, turime Vakarų Balkanų strategiją, taip pat turime saugumo ir taikos um, dokumentus Na, aš netikiu, kad reikėtų pirmiausia vykti vakarų balkonus, bet tikrai būtų gerai, jeigu jūs e, simboliškai parodytumėte taikos ir saugumo e, klausimai jums yra svarbus, nes tai yra bendras vardiklis, e, kuriuo vadovaujantis ateityje galėsime formuoti mūsų bendrausinio reikalų politiką. Ir dabar ant kortos pastatyta saugumą ir taika. Jeigu pasižiūrėsime, kaip Turkija um, dabar grasina leisti Europai atvykti milijonus pabėgėlių, jeigu mes nesutiksime su jais sudaryti susitarimų. Taigi norėčiau paraginti atsižvelgti į parlamento rekomendacijas rezoliucijose skirtose visom šiam šalims. Ir, ir pasistenkinti tikrai asmeniškai dėti daug pastangų tam, kad e, prie pietrytinių ES šalių būtų užtikrintas sauguma ir taika, nes kitaip Europa pasaulyje bus besvorio. Toliau nacion, iš nacionalinių parlamentų ponas Gutierrez Limonės iš Ispanijos, prašau. Dėkoju. Norėčiau Jums leidus pasisakyti ispaniškai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponį Naburelį. Na, ir Ispanijos e, delegacija labai e, džiuojamės tuo, kad esate paskirtas į šias pareigas. Trumpi klausimėliai. Pirmiausia, 20 amžiaus pradžioje 25 e, procentai viso pasaulio gyventojų gyveno Europoje. O, o dabar jau greitai bus tik tai 17 procentų. Taigi E, taip, e, reikia kvalifikuoti, ar tikrai kvalifikuotas daugumos principas yra tinkamas, kai kalba eina apie tokius svarbius klausimus pasaulygiui, kuriuos reikia spręsti. Ir iš patirima socialinė, ekonominės, e, e, institucinė krizė Latino Amerikoje ir kokį vaidmenį vaidins Europą ir kaip Ispanija galėtų tiesiogiai sureaguoti. Na ir galiausiai bendra migracijos politika ir sustarimai. Na, Taip, ar būtų numatytos kažkokios kvotos, primimo kvotos ir kaip tai sėsi su e, migracijos politika, sienų saugumo apsaugos politika ir um, um, kaip visą tai ketiname susijęti. O šiaip sveikinu su naujomis pareigomis. SND frakcijos vardu ponas Picula iš Europos parlamento. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Brangus ponia Borelį, brangus vyriausias įgaliotinis, džiugu, kad atvykote šiandieną į Europos parlamentą. Na ir sveikinu iš aišku ir linkiu daug sėkmės jūsų busimame darbe. Tiek einant e, jūsų pareigas kaip vicepirmininko, kaip ir vyriausiai galiotinio srityje. Na taip, svarbu, kad e, partnerystė, realizmas turėtų būti pagrindiniai principai formuojant bendrą užsienio ir saugumo politiką Europoje. Tai reiškia, jog jūs turėsite iš. E, mes Europoje turime išmokti viską žiūrėti kaip e, didelio ir kartu protingą galę, Tai reiškia, kad reikės atinkamų priemonių užsienio politikos rytyje ir tai reiškia, kad mes e, iš esmės pakeisime veikimo būdą. Likščiol e, per NATO saugumas buvo garantuojamas e, ir per JAV. Na, o dabar kai kurios pagrindinės didžiosios šalis atvirai rodo, jog jos nesutarė dėl NATO funkcijų ir užduočių ateityje. Na, o šiaip JAV atskritai atsisako dvišalių principo ir tai reiškia, kad Europa ateitie nebegalės pasikliauti JAF ir NATO. Taigi noriu pasidomėti, kaip jūs, kaip vyriausias įsigaliotinis, ketina užtikrinti, kad šios diskusijos tarp valstybių narių bus konstruktyvios ir jų metu bus susitelkima į pajėgumus, galimybę e, užtikrinti tinkamas gynybos struktūras, parinkti ir taip toliau. Dar vienas klausimas. Iš nacionalinių parlamentų pone Grigočič iš Slovenijos. Dėkuoju, pone pirmininkė. Slovenijoje pritarėme tam, jog ES turėtų būti svarbus, patikimas ir svarus pasaulinis žaidėjas. Ir e, daugiau svorį gautume, jeigu E, mes labiau derintume savo veiksmus ir tai leistų atsižvelgti į greitai kintančią padėtį pasauliniu lygiu. Mes ES vertiname kaip rimtą daugia šalių bendradarbiavimo remėją. ES turėtų dėti daugiau pastangų tam, kad būtų stiprimas saugumo ir gynybos bendradarbiavimas, ypač hybridinių ir kibernetinių e, grėsmų srityje. ES ir visų valstybės narių veiksmai išorės politikos srityje ateityje santykiuose su trečiosiomis šalimis turėtų būti suderinti e, ir proaktyvus. Na, o mes turėtume stengtis stiprinti įstatymų viršenybę, pagarbą žmogaus, pagrindiniams teisėms ir demokratijai Slovenijoje. Mes ir toliau stengsimės aktyviai įnešti savo indėlį į tai, kad būtų užtikrintas saugumas, saugumas, stabilumas Europos kaiminystėje, ypatinga dėmesį skiriant Vakarų Balkanų šalims. Istorija rodo, kad e, tai yra jautrus regionas, kuriame yra daugybė neišspręstų problemų. Taigi europinė perspektyva yra daugiau ir mažiau bendras vakarų Balkanų šalių tikslas ir Europa kaip pagrindinis veikėjas turėtų būti įtikinanti ir patikima. Na, išklausime pirmojo klausimų raundo, ponia Borelė. Taip, daug klausimų susijęs su vakarų Balkanų šalimis. Esu tvirtai įsitikinęs, kad niekas neturėtų sabėjoti ES politiką dėl vakarų Balkanų šalių. šalių. Tai ir toliau turėtų išlikti Europos e, darbo tvarkės viršuje. E, plėtros klausimas pastaruoju metu sukėlė klausimų, bent jau taip galima teikti. Tačiau galvant apie vidurinę, vidutinio laikotarpio ir ilgą laikę perspektyvą, tai niekas nepasikeitė. Mes turime dėti daug pastangų tam, kad uh, E, pasirenktume 20 metų Vakarų Balkanų viršūnių susitikimui, e, kurį organizuos Zagrebė pirmininkaujantį Kroatiją. Tai bus tas lemiamas momentas, kuriuo reikės rasti atsakymų jūsų klausimus, o tuo tarpu reikia išlaikyti pagreitį ir toliau dirbti iš vien su visomis valstybėmis narėmis, tam, kad visi suvoktų, jog mes negalime e, atimti iš šių šalių europinės perspektyvos. Mes nesugebėjome užkirsti kelio karui Jugoslavijai ir to pasakoje žuvo ko ne 150 tūkstančių žmonių, milžiniška tragedija. O po šios tragedijos, jos pasakoje, uh, kyla uh, E, etniniai, nacionalistiniai e, karai, kovos, įtampa ir Europa tai yra vienintelis sprendimas šią situaciją išspręsti. Manau, kad e, reikės ir toliau taryboje aptarinėti šį klausimą iki susitikimo Zagrebe. O aš savo ruoštų galiu patikinti, kad komisija e, dės daug pastangų tam, kad būtų palaikomi tamprus ryšiai su šiuo regionu ir būtų jam skirma daug dėmesio. Tiek šią klausimų grupę. Kita, kiti klausimai lietė NATO. Taigi, kasgi vyksta su NATO šiandieną? Aš čia išvelgiu tris ir keturias problemas dėl NATO ir dėl ES ir NATO santykių. Uh, Pirmiausia, tai nuomonė esą, jog uh, JAF labiau domina Azijos šalis nei Europą. Tai čia ne tik nuomonė, čia ir tikrovė. Taip, ramio, ramio vandenino srityje yra tikoji nūdienos laikų takoskiro, o ne Europoje. Taigi Azija tikrai daug svarbesnė JAV. Antra, E, e, JAV pozicija dėl Sirijos ir Persų įlankos yra nenuosekli. Mes e, tai kritikavome, tai tiesiog faktas, mes nesutinkame su tokiu JAV požiūriu. Ir trečia, JAV pozicijos siejimas su jos ekonominiais interesais. Ir trys faktai, labai įtakojo europiečių požiūrį į alijansą. Bet per savo klausimą minėjau ir toliau teigiu, kad NATO yra ta gynybos sistema, kuri yra svarbiausia daugumai Europos šalių narių. Ir stiprinti NATO turime įveikdami skirtumus, papildydami NATO, Tai reiškia, mes, europiečiai, turėtume kurti pajėgumus, kurie leistų spręsti mūsų tiesioginės problemas. Pateiksiu vieną skaičių. Kai Junktinė karalystė pasitrauks iš Europos Sąjungos ir tai vyks, tuomet 80 procentų JAV finansavimo bus teikiami NATO ne Europos Sąjungos šalių. Mes skirsime tik tais 20 procentų visų karinių pajėgumų NATO. Mes esame NATO dalis, tačiau nesvarbiausia. Ir, ir taip, ir galim tik, tik kad teks tiesiog nekaiminystėje spręsti problemas, nepasitelkiam garsuoju pasirmint garsuoju penkiu, penktų straipsnių. Ir turint galvoje, kad e, JAV pozicija dėl Sirijos ir Persų įlankos regionų yra nenusekli, Tai, kad JAV sieja savo poziciją su ekonominiais interesais, tai reiškia, kad europiečiai turime turėti tvirtą poziciją. Dėl Turkijos taip pat turime turėti strateginę orientaciją, turint galvoje Turkijos veiksmus Sirijoje. Na ir, aišku, suprantate, kas mus neramina. Tačiau nemanykite, kad tai yra pirmoji NATO krizė praeitie taip pat būtų atveju, kai gerokai e, skiriasi pozicijos. Nuo 1956 metų operacijos Sueco e, kanale, e, prisimint, kad darė Junktinė karalystė, Britanija, Prancūzija 56 metais, Sirija, toliau Irakas, Iranas. Taigi mes turime sutelkti į tai, kas mus vienyje suburia tai yra tas faktas, kad mums, europiečiams, NATO yra ta bazinė sistema, kuri užtikrina mūsų kolektyvinę apsaugą ir gynybą. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl migracijos ir sienų kontrolės. Jūs nemanykite tikriausiai, kad migracijos problemą išspręsime per sienų kontrolę. Uh, Taip, sienų apsauga turi būti užtikrinti ir jeigu valstybė negali pasirūpinti savo sienų apsaugą, tai jau nebe valstybė. Taigi sienų apsauga ir kontrolė turi būti užtikrinta tam, kad patenkintume piliečių lūkesčius ir juos apsaugotume. Tai nėra vis dėlto e, problema migracijos problemai spręsti, nėra sprendimas. E, migracijos problemą reikia spręsti prie šaltinio, prie šaknų, o ne ten, kur matome migracijos apraiškas. O tam reikia susitarimų dėl vystimosi, dėl partnerystės su Afrikos šalimis, o taip pat ir reikalingi susitarimai, kurių dėka galėtume išsiųsti atgal nereguliarius migrantus, o kartu, kartu teikime prieglapsį tiems žmonėms, kurie to nusipelno. Taigi, E, migracijos politika didelė dalimi yra užsienio reikalų politika. Taigi šią savaitę nemažai mano kolegų vyks į Ankarą ir su Turkijos valdžios institucijomis aptars, ką daryti su e, vis didesniu migrantų skaičiumi, kurie atvyksta į Graikijos salas. Tai nebėra dauguma sirų bėgančių nuo karo. Tai yra daugiausia afganai, kurie galbūt E, tiesiog e, stengiasi užbėgti už akių galimam taikos sustarimui su talibais. Na ir galiausiai dėl Latino Amerikos. Ar leisite man atsakyti šį klausimą dėl Latino Amerikos ispaniškai? Nes man tikrai būtų labai keista kalbėti latinų, apie Latino Ameriką prancūziškai ir angliškai, juolab, kad atsakysiu į kolegos iš Ispanijos klausimą. Taigi nuo to paskutinio sykio, kai lankiausi Europos parlamente, e, prasidėjo gaisrai Europos, e, Latino Amerikoje. Nuo paskutinio sykio, kai lankiausi parlamente, e, tuo metu, kai kalbėjome apie Latino Ameriką, kalbėdavom tik apie Kubą ir Venezuelą, o dabar jau kalbame nuo Čilės iki Meksikos. Uh, Ir viena šalyje po kitos, daugelį Latino Amerikos šalyje prasideda susiremimai, dideli socialiniai neramumai. Ir tai yra vis didesnės neligimės pasiekmė. Ir e, tai reiškia, kad demokratinė sugebėjo e, per daugybę metų užkirsti tam kelią tai yra politinio stabilumo ir ekonominio augimo metu. Ir dabar tiesiog nuo kibirkšties prasideda gaisras, nes susimaišo ir etniniai, ir socialiniai konfliktai, politiniai konfliktai. Tai yra visokių konfliktų mišinys. Tai sakau ispaniškai, bet ne todėl, kad esu ispanas. Europos Sąjunga turėtų skirti daug daugiau dėmesio Latino Amerikai nes likščiol atrodė, kad vienintelė problema tai buvo Kuba. Bet e, problema iš tiesų nėra didžiausia problema. Tai yra problema, aišku, bet situacija Čilėje, Ekvadore, Bolivijoje, Venezueloje ir aišku, ir Kolumbijoje, e, kai vėl į gatvę sugrįžta kariai, Ir tai, aišku, baisus kolektyvinėje Latino Amerikos sąmonėje, baisus vaizdinys, vėl žmonės miršta gatvėse, tai visos šios situacijos akivaizdėje ES negali likti abejinga. Man rodos, atsakiau visus klausimus. Nežinau, ponė pirmininkė, ar dar man suteiktumėte daugiau laiko, ar kitas raundas. Yeah. Pone Borelį, galbūt eisime prie antro klausimo raundo. Kągi, pone Fon Kramon, Europos parlamento norė. Dėkui, ačiū už sutiktą žodį. Jau kalbėjote apie Kosovą ir minėjote, jog e, tas klausimas gali būti išspręstas tik tada, kai bus suformuota vyriausybė Tad e, prie to daugiau nebesustosiu ir pereisiu prie kitų dviejų klausimų. Taip, Ukraina. Išvelgiame į situaciją, e, matome, kas ten e, vyksta. Normandijos susitarimo šalis susitiks kitą savaitę. Ir mes tikrai norime, kad Ukrainoje situacija keistusi, būtų geresnė. Man atrodo, kad reikėtų tokio strateginio ryšių užmėsgymo su Ukraina. Kokie būtų jūsų pasiūlymai e, susijęs su e, šią sritimi? E, ko būtų galima pasiekti, kalbant apie Rusiją, Ukrainą? Kokie galėtų būti tvarūs sprendimai šioje vietoje? Dar vienas klausimas dėl Rusijos įtakos. Ne vien tik vienoje iš kaimininių mūsų šalių, tačiau ir, ir vienoje iš ES valstybių narių. Taip, žinote, kad ir e, Brexito procesą įtakojo e, Rusijos politinės jėgos. Ar turite kažkokių pasvarstymų tą temą, kaip ES galėtų būti atsparesnė šioje srityje? Ačiū dabar nacionalinio parlamento atstovas Misija Legliu iš Prancūzijos. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas vyriausias įgaliotinį kai per Barkano operaciją Malija žuvo 13 prancūzijos karių, aš norėčiau pabrėžti, kad Europos, visos Europos saugumas e, susiduria su sunkumais. Prancūzija gina sahelius, bet tai, e, tarp kitko, kad jūs e, apsilankėte invalidų rūmose, yra labai e, vertina. E, E, pripažinkime, kad Sahelių problema yra neatsiejama nuo artimų rytų, nuo viduržėmio jūros problemų, todėl čia reikia visų valstybių narių strategijos. Aišku, to vietoje ne tik Prancūzija veikia, dažnai mus remia formuotojų misijos. EUTM Mali organizacija, kurios yra kelios valstybės narės dalyvauja, e, taip pat turime jungtinių tautų paramą, bet labai svarbu eiti toliau. Europos Sąjungai tenka milžiniškas, tenka milžiniškas vaidmuo e, pritaikint globalią poziciją, e, globalų požiūrį. Tai sukuria ES papildomą vertę. Mes turime sukurti valdymo, investicijų strategiją, ekonominės raidos strategiją tam regionui. Tai mano klausimas būtų toks, kokį vaidmenį ES ketina apsiimti, kaip ji galėtų dirbti siekiant politinio dialogo Sahelių valstybėse. Ačiū pirmininkė toliau. Okay, final one. Taip, e, tai bus paskutinis klausimas. Kolegai iš Ispanijos norėtų pateikti klausimą. Pone Vilanueva, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Borelė. Norėčiau Jūs pasveikinti ir labai viliuosi, kad būsite dažnas mūsų svečias. Tris klausimus turiu. Pirmiausia, ar galėtumėte pateikti daugiau informacijos dėl strateginės autonomijos ir nepriklausomybės susijusios su ES? Taip, E, Pane Mogerinį, jūsų pirmtakė daug kartų kalbėjo apie e, tą strateginę nepriklausomybę, apie daugio šališkumo svarbą. Norėčiau pasiteirauti, e, ką jūs numatote šioje srityje. Ar kažkokie tai alijansai yra numatyti, Trumpas, Kinija, visi šie aspektai veikia daugia šališkumą ir turime į tai reaguoti kaip ta mūsų priklausomybė nuo NATO. Įdomu, koks jūsų požiūris. Be to, man labai svarbi jūsų nuomonė dėl Latino Amerikos šalių. Visiškai pritariu tam, ką sakėte. Europa tikrai neturėtų nusisukti nuo ten kylančių problemų. Ten vyksta valstybių perversmai, demokratijai kyla pavojus ir Europa turi dirbti e, siekdama, kad e, nebūtų tokių problemų tame regione, kad neatsirastų šalių vadovų, kurie patys jais pasiskelbia ir reikia nepamiršti ir darbo teisų, e, taip pat e, kovos su mokesčių rojais. Esate vyriausias įsigaliotinis ir dėl jūsų ryšių su Europos parlamentu. Per jūsų klausimą tai minėjote ir dabar tai pakartojate. Sakėte, kad Europos parlamentui reikia paramos. Mes esame legitimi institucija. Mums e, būtina skirti dėmesį tarptautiniams klausimams. Mums svarbu ir jūsų įsipareigojimas. Labai viliuosi, kad ir mūsų vizijos sutaps daugelį vietų. Dėkoju. Pabandysiu atsakyti į Prancūzijos atstovo klausimą. Aišku, kad nepakankama yra tai, kas daroma. Kai matome visas Sahelio valstybės, kokia ten padėtis, kai matome, kad sienos tai yra linijos žemėlapį, tokių sienų realiai praktiškai nėra. Ir kai matome, kokias pastangas ES deda, tai padėtis yra netoleruotina, nevaldoma. Ne, nestebina tai, kad padėtis ten nei kiek negerėja ir Malis, kaip ir daugelis kitų valstybių. Dar Europos parlamente, kai dirbau su, ir vakar sutikau su vienu buvusiu kolega iš Europos parlamento, jis sakė, kad buvo susitikęs su Burkina Faso prezidentu ir jisai e, tik patvirtino, kad mes vieni, ES viena negali e, išgelbėti to regiono, lygiai taip pat tas regionas vienas pats negali išsigelbėti. Jūs kai žinot, kad Saheliuose tų konfliktų tradiciškai vyksta daug viduje, tarp valstiečių, tarp ūkininkų, tarp galvijų augintojų, tarp e, grūdų augintojų, vandens trūksta, klimatas žmonės verčia judėti, nes dėl sausros e, e, dikuma užima ištisas žemė, žemė plotus, kur anksčiau būdavo naudojama žemės ūkiai. Ir jeigu ne Prancūzija prieš kelis metus nebūtų įsikišusi, tai dabar jau Malio nebelik, nebebūtų iš vis kaip valstybės. Tas pats gyvo Irake su Daesh. Prancūzijos kariuomenė sutrukdė. Ir Prancūzija turi dabar pagrindo reikalauti iš kitų valstybių dalyvauti. Nes tas uždavinys nėra Prancūzijos kolonijos e, praeities palikimas Taip, yra kultūrinių, istorinių ryšių, bet tai, kas dabar vyksta ten e, ir tai, kokią grėsmę mums kelia tas regionas, nieko bendro neturi su Prancūzijos istorija. Europos uh, uh, ribos buvo pietų Saharoje tarsi. Ir dar mes turėtumėm kalbėti, kaip Europos valstybės galėtų dalyvauti toje misijoje Saheliuose greta Prancūzijos. Turim Vokietijos pajėgas, turime e, kovinių pajėgų, turim oro pajėgas iš Britanijos ir Ispanijos, bet jeigu mes iš tikrųjų norime išspręsti Sahelių problemas, reikia pastangas daug kartų padidinti. Kariuomenės dislokuota turi būti žymiai daugiau, nes um, tas kiekis paėgų, koks dabar yra tenai, nieko negalės padaryti. Ar bus pasiektas uh, solidarumas dėl taikos palaikymo misijos, Europos taikos palaikymo misijos Saheliuose. Nemanau, kad tai bus. Tol, kol egzistuoja vienbalsiškumo taisyklė, mes Europos masto e, misijos neturėsim. Mes galim suformuoti norinčių koaliciją, vadinamą Coalition of the Willing, įtraukti partnerius, kad šiek tiek sumažintų Prancūzijai tenkančią naštą. E, nes reikia ne tik kariškių, reikia ne tik kariuomenės, reikia visos valstybės struktūrą keisti. Kaip mes galim pakeisti valstybės struktūrą šalyje, kurioje neįmanoma niekam net minimalaus saugumo užtikrinti. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime mobilizuoti papildomų pajėgų. Dėl Ukrainos. Normandijos formatas. Jūs sakot, kad Europos ten nėra, Europos Sąjungos ten nėra. Taip, taip yra. Žinot, yra daug vietų, kur Europos dar nėra. Ir be Prancūzijos ir Vokietijos iniciatyvą keliančių valstybių kitų nematome. Aš kalbėjausi Tokijoje su Rusijos ministrais. Tada aš dar buvau Ispanijos užsienio reikalų ministras, tas pareigas eidamas kalbėjausi ir jie dabar yra neaišku, kas bus pasiekta. Tačiau akivaizdu, mano nuomonė, kad su Rusija reikia išlaikyti sankcijų politiką, kol nebus pasiekta pažangos. Kol niekas nepasikeis, nieko ir mes neturime keisti. Tačiau tuo pat metu nereikia uh, nepalaikyti ryšio su valstybė, kuri mums energiją suteikia ir mes su ją privalome e, išlaikyti kažkokius santykius. Visi, visos valstybės. Todėl mes turime organizuotai, įmanomais geriausiais būdais Ukrainai padėti. Aš kartoju, mes turime panaudoti visas įmanomas galimybės. Naujasis Ukrainos prezidentas atsisakė uh, E, karinių e, operacijų Donbasui atgauti. Tai yra geras atspirties taškas - atsisakyti karinės jėgos Donbasui atgauti. Bet mes turime e, padėti, mes turime dirbti kartu ir ta vienybė neatsiras iš niekur kitur, jeigu Europa nepadės. Ar ta vienybė atsiras dėl Prancūzijos keliamų iniciatyvų? Aš nemanau. Aš manau, kad reikia e, palikti e, linktis. E, net ir patys drąsiausi turi išlikti mandagus, ispaniškai mes sakome. Taigi mes turime stengtis išlaikyti santykius ir bandyti išgauti geriausią įmanomą rezultatą. Ispanijos kolegai atsakysiu klausimą. Nežinau, ar galėčiau dar kažką pridurti prie to, ką jau sakiau apie Latino Ameriką. Ten tikrai plėtojasi labai rimta socialinė krizė ir dėl to nekyla jokių abejonių. Kalbėsiu atvirai. Tiesą pasakius, net nežinau, ar Europos Sąjunga galėtų padėti kažkaip išspręsti tas rimtas problemas. Man atrodo, kad e, reikia spręsti pačius e, svarbiausius klausimus šiuo atveju. E, ekstremaliausia padėtis yra Venezueloje. Viena trečioji Venezuelos žmonių neturi pakankamai maisto. Ir tai yra pasiekmė tų sankcijų, kurios daro įtaką paprastiems žmonėms. ES tų sankcijų netaiko, tačiau JAV e, būtent tai ir daro ir e, tokia blokada e, lemia tai, jog būtent paprasti piliečiai turi mokėti už valstybės vadovų klaidas. Be abejo, daugiašališkumo principą turime ginti, neketinu to kartoti be perstojo, nes tai atrodys tarsi tušia retorika. Vis dėlto e, nėra kažkokių tai alternatyvų daugiašališkumui. Taip. Ir tiesiog turime suvokti, ko norime. Ar norime, kad tai nugalėtų stipriausiai? Ne, nenorime tokios tvarkos, norime, kad nugalėtų teisės viršinybės principas. Ir tai reiškia, kad į visas pasaulio problemas būtent taip turime žvelgti. Taikyti tą daugia šališkumo principą, taip egzistuoja ten ta socialinė krizė. Ir demokratija e, buvo paminta, būtent ji nukentėjo. O dabar dėja turiu atsiprašyti, tačiau turiu vykti į Bratislavą. Labai melai padiskutuočiau, padisku, padiskutuočiau su jumis, tačiau dėja jau turėsiu iškeliauti. Pone Borelį, tikrai suprantu, kad turite įsipareigojimų, tačiau e, jūsų biuras pasakė, kad dar 10 e, papildomų minučių e, turime ir taip, na, jeigu jau tai pasakė mano biuro atstovai, turbūt tikrai įmanoma. Dabar žodis ponui Koltsui, Latvijos atstovui. Dėkoju, pirmininkė. Turiu tokį labai e, tiesmuką klausimą. Europos Sąjunga e, pasaulyje pasižymė kaip e, demokratijos gynėja, žmogaus teisų gynėja ir panašiai. Įdomu būtų išgirsti vyriausiojo galėtinio nuomonę dėl Magnitskio. Dėl Magnitskio įstatymo. Kokia yra jūsų pozicija e, ir dėl, dėl tų taisyklių, dėl tų priemonių 21 straipsnėje? Nes e, e, įdomu, kaip, ką jūs manote apie apie tą pasipiktinimą dėl žmogaus teisų pažeidimų. Taip, kaip bebūtų, vyriausiojo įgaliotinio pozicija yra susijusi ir su sankcijų kūrimu, su pažydėjų nustatymu. Todėl būtų įdomu sužinoti, kokia yra jūsų pozicija e, dėl ES masto Magnitskio įstatymo. Dar vienas dalykas. Manau, kad labai svarbu būtų jums e, e, nutraukti tą tokią neįgiamą praktiką, kurią suformavo jūsų pirmtakė ir prisijungti prie CFSP E, posėdžio vyksiančio Kroatijoje kovo mėnesio pradžioje kitais metais ir atvykti ten asmeniškai. Tai yra labai svarbus momentas, norint užmėgsti glaudų ryšį su nacionaliniais parlamentais, e, apsikeisti nuomonėmis ir taip toliau. Tikrai džiaugtumėmės, jeigu pakeistumėte tą iki šiol galiojusią netinkamą praktiką. Dėkoju parlamento atstovas Fabijo Kastaldo dabar, prašau. Ačiū, pirmininkė. Vyriausias įsigaliotinė. Pone Josefai Borelė, tikrai labai džiugiuosi, kad atvykote pas mus. Nebejoju, kad visi dirbsime iš vien jūsų kadencijos metu. Tęsiu dabar savo gimtają italų kalbą. Dėl tos bendros pozicijos ir ginklų eksporto. Turiu pasakyti, kad e, neįtin ji veiksminga ir valstybės narės nesilaiko kriterijų. Viena iš priežasčių yra ta, kad nėra sankcijų, kurios padėtų nubausti valstybės narės nesilaikančias tų sąlygų. Ar jums netrodo, kad būtina peržiūrėti tą tvarką? Juk yra naujos technologijos, kibernetinės technologijos, dirbtinis intelektas, e, nepilotuojami kažkokie ginklai. E, Įdomu, ar būtų įmanoma kažkaip e, atgrasyti šalis, kurios nesilaiko bendrosios pozicijos. Dėl Tuniso. Aš vykau rinkimų stebėsenos, stebėsenos misiją Tunise. Ten buvo formuojama nauja vyriausybė. Ir kaip žinia, Tunisas yra labai svarbus partneris ir pietinės partnerystės dalis. Dėkoju dabar Manier van Henfeld iš Niderlandų. Taip, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie Kinijos klausimą, nes šiandieną Niderlandų e, laikraščiuose pasirodė straipsnis ir teigiama jame, kad e, Rotterdamo ligoninėje dirba e, tyrėjas, mokslinis tyrėjas ir jo darbas taip pat yra naudojamas e, siekiant atskleisti disidentų tapatybės, ulgurų tapatybės. Nežinau, ar tai tikrai yra tiesa, tačiau tai daug pasako apie tai, ką Kinija mano apie žmogaus teisės, apie, apie visiškumo principą, dvišalius santykius. Ir jeigu pakalbėtume su Kinė, su Kinės ambasadoriumi apie žmogaus teisės, jie atsako, kad mūsų požiūris yra šiek tiek kitoks. Tačiau, e, kaip be būtų, e, jie yra pasirašę tą visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Ir galbūt mes to galėtume pasiremti tose diskusijose. Tad dėl žmogaus teisų, dėl gurų jau paklausiau, taip pat dėl e, organų neleistinos donorystės. Kokia jūsų nuomonė, ką ketinate daryti šioje srityje? Taip, ponia Borelė, Kinija, Tunisas, nuo ko norėtumėte pradėti? Sankcijos tikrai yra sudėtingas rytis, sudėtingai tvarkomas klausimas. Aš pateikiau Venezuelos pavyzdį. Ten sankcijos kolektyviai veikia bendruomenė, žmonės, ir nežinau, ar tos sankcijos duoda mūsų e, trokštamą rezultatą, o nuo to kenčia nemažai žmonių. Sankcijos prieš konkrečius asmenis, būtent tai ES e, dažniausiai atlieka, tokį metodą taiko. Mes daug sankcijų įgyvendiname ir teiravotės e, dėl galimybės taikyti sankcijas asmenims, kurie atsakingi žmogaus teisų pažydimus Rusijoje, Kinijoje ir panašiai. Na, šiuo atveju reikėtų kalbėti apie labai konkrečius atvejus, nes tokio apibendrinto atsakymo negaliu pateikti. E, pagarba žmogaus teisėms e, taip yra dalis tų diskusijų, kurios vyksta su Kinija. Puikiai tai suvokiame ir tam skiriame dėmesio. Ir taip, taip pat žinote, kad Kinijos požiūris skiriasi nuo mūsų. Taip, jie yra pasirašę e, žmogaus teisų konvenciją. Tad mūsų diskusijose, mūsų susitarimuose visada e, tas klausimas egzistuoja. Vis dėlto šiuo metu e, taryba neketina teikti kažkokių tai pasiūlymų dėl e, tų sankcijų, kurias minėjote. Be to, nesu visiškai tikras dėl to e, Magnitskio įstatymo, kurį minėjote. Galbūt galėtumėte išsameu paaiškinti, man šiek tiek trūksta informacijos. Galbūt klausimą pateikęs asmo galėtų klausimą pakartoti. Dėkui. E, pone Koltai, jūs patei pasitiravote dėl Magnitskio įstatymą. Taip, E, Magnitskio įstatymas vadinamas taip kai kuriuose šalise, tačiau tai yra priemonė e, patvirtinta kai kuriuose valstybėse narėse, kuri padeda susekti žmogaus teisų pažeidėjus ir taikyti jiems atsakomybę, pavyzdžiui, šaldant turtą, taikant kitas priemonės. Ir jeigu neklystų, e, JAV, Kanada, keletas ES valstybių narių yra patvirtinusios tokį įstatymą, tačiau sklando mintis ES mastu tokią priemonę taikyti. Ir ar jūs pritar, pritartumėte tokiai iniciatyvai, nes kaip be būtų vyriausias įsigaliotinis stebi, kas vyksta žmogaus teisų srityje, žmogaus teisų pažydimo srityje. E, dėja, negaliu šį klausimą atsakyti, man trūksta informacijos. Klausite manęs, ar ar, palaik, ar palaikau tą minčią, e, mintį ir man, manau, kad visos ES valstybės narės turėtų patvirtinti tokį įstatymą. Tad, nors nu, šiuo metu tik šešios valstybės narės yra tokį sprendimą prieimusios, na, tikrai negaliu atsakyti tą klausimą, turime į tai pasigilinti, kad pateikčiau konkretesnį atsakymą. E, kolega Koltai, e, šį rytą buvo patvirtinta ataskaita dėl bendros e, užsienio politikos ir taip pat e, Taip, kalbėjome per posėdį dėl to Magnitskio įstatymo, dėl to, kad galbūt jis galėtų būti taikomas visos ES mastu, tačiau iki to dar laukia ilgas kelias. Dėl kitų klausimų Kinija, na, atrodo jau tai atsakyta. Pone Kastalda, e, Tunisas. Tunisas. Tunisas tai buvo arabų pavasario mm, valstybė, vienintelė išgyvenusi arabų pavasarį ir nepasidavusi diktara, diktatūrai. Tuniso istorija, Afrikos, Šiaurės Afrikos istorija yra nepaprastai svarbi ir ką mes galim tik tai padaryti, Mes galim tik leisti neužgesti tai demokratijos ugniai, kuri įsižiebė Tunise. Mes visi turbūt žinome, kaip ten buvo ir aš manau, kad tai yra demokratijos Afrikos šiaurės spindulys. Ir mes turime daryti viską, ką galime, kad e, tą viltį išlaikytume šalyje, kuri geriau negu visos kitos išgyveno e, 2011 metų įvykius Mm, buvo valstybių, kurios tuo metu užgeso. Todėl mes, ES, turime daryti viską, ką galime, kad padėtume Tunisui. Okay, thank you. Kągi, dėkoju, ponė Barelė. Pirmasis jūsų pasirodymas Europos parlamente. E, Dalyvavote susitikime su nacionaliniu parlamento atstovais, su mūsų parlamento nariais. Ačiū už jūsų pristatytą nuomonę, už atsakymus į klausimus. Galbūt norėtumėte dar kažką pasakyti, tarti baigiamąjį žodį. E, dar dėl to klausimo, ar ketinu nuvykti į Kroatiją. Tikrai labai mielai tai padaryčiau. Ir manau, kad jau dabar galiu prisimti šį įsipareigojimą ir pasistengsiu kovo pradžioje būti ten. Pone Borelė, e, susitikti Susimatysime Zagrebe. Tikiuosi, kad e, tikrai e, pavyks suorganizuoti tą kelionę, nuvykti ten gyvai. E, Vaherly jau atvyksta pas mus, po trijų minučių bus salėje. Tad norėčiau paprašyti jūsų daugiausia dėmesio skirti plėtros ir kaiminystės klausimams, būtent su tais klausimais, su tomis rytimis Oliver Varheili ir dirba. Dėkui. So, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, please. Ponios ir ponai, prašom susėsti. Dabar pereiname prie šiandienos tarp parlamentinio komiteto posėdžio antrosios dalies. Mes visai neseniai pasikeitėme nuomonėmis su vyriausiojų e, galiotiniu užsienio politikai. Dabar suteiksiu e, man didelę garbę pristatyti Olivę Varhelį, kuris yra kaiminystės ir plėtros politikos naujasis komisaras. Ponė Varhelį, šiltai jūs sveikinu mūsų komitete. Kolegos, norėčiau suteikti svečių žodį nedelsdamas Tik noriu komisijos nariui pasakyti, kad turime skirtingų nacionalinių parlamentų atstovų, e, užsienio reikalų komitetų nariai, taip pat yra Norvegijos, Jotkalnijos, Bosnijos ir Hercegovinos e, parlamentarų. Sutarėme, kad sutelksime dėmesį į plėtros politiką. Tai yra kaip ir savame suprantama, nes tai yra jūsų dosie. Norėčiau nacionalinių parlamentų kolegas informuoti, kad bandysiu suteikti galimybę pasisakyti kuo daugiau narių. Turiu sąrašą pavardžių, bandysiu jas perskaityti. Aišku, šioje sesijoje e, prioritetą suteiksime tiems nariams, kurie per pirmąją posėdžio dalį nesugebėjo pasakyti. Stengsiuosi būti kuo sažiningesnis. Ir dabar, ponia Varhelį, žodis jums, nešvaisant laiko, e, kuo daugiau paliksit kolegoms laiko diskusijoms, tuo laimingesnė jie bus namo sugrįžti. Tai būtų pozityvus ženklas. Ačiū. Do... Dėkui, ponė Birmingė, pasistengs. Na ir e, bandysiu e, išsakyti tik tai, tai, kas svarbiausia. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, nacionalinių parlamento nariai džiugu turėčiau galimybę aptarti su jumis ES plėtros galimybę e, į Vakarų Balkanų šalis iš karto pradėjus eiti pareigas. Tai yra vienas iš pirmųjų diskusijų. Vakar turėjau galimybės susitikti su Vakarų Balkanų šalių e, parlamento nariais jūsų komitete, o šiandien labai džiugu, kad galiu susitikti ir su nacionaliniu valstybių narių parlamentų nariais. Nacionaliniams parlamentams tenka esminis vaidmuo Europoje, mm, konkrečiai plėtros politikos srityje. Plėtra negali vykti be nacionalinių parlamentų pritarimo ir labai rimtai į tai atsižvelgiu planuodamas savo būsimus darbus. Vakar Su kolegomis iš Vakarų Balkanų kalbėjome apie tai, kaip galėtume sukurti labai aiškę viziją tiek jiems, tiek ir mums. Konkrečiai, kai kalba eina apie europinę perspektyvą ir mūsų bendrateitį. Mes privalome paremti šias šalis. Nes šios šalis yra Europos centre. Ir e, parama šiam regionui atitinka mūsų pačių interesą. Ir e, visi išlošime, jeigu mūsų tiesiog nekaiminystėje bus saugu, e, jis sėkmingai vystysis ir visi turėsime naudos, jeigu regiono ekonomika bus stipri, bus aiški pristaimo e, perspektyva. Tas pats pasakytina apie skaitmeninis rinkas, e, energetikos, transporto rinkas, na ir vakarų balkonų šalis e, puikiai su mumis bendradarbiavo migracijos ir sienų valdymo srityje, tačiau joms reikia daugiau paramos tam, kad būtų galima susidoroti su besitęsiančiais migracijos iššūkiais ir teikiama mus kompen... rekomend konsultacijos nacionaliniams vakarų Balkanų šalims, e, taip pat e, teikima parama užtikrinant parlamentų priežiūrą e, užtikrinti demokratinę priežiūrą, vyriausybių priežiūrą ir manome, kad mes daugiausiai duosime postumių pažangai regione, išlaikydami stojimo narystės perspektyvą ir turime pasirūpinti, kad jie ir toliau būtų tikimama. Taigi, taip, visos regiono šalis turi vykdyti reformos ir jos turėtų daugiau turėti poveikio vietos lygių. Tai reiškia, reikia skatinti gerovės, kurti darbo vietas, e, gerinti gyvenimo kokybę Ir taip pat e, e, užtikrinti, kad mūsų kaiminystėje, šalyse partnėse ša, žmonės jaus, kad jie gyvena laisvėje ir to pasieksime, jeigu reformos ne tik vyks, bet vyks ir sparčiau. Vien per kitais metais komisija teiks pasiūlymų dėl to, kaip galima būtų toliau skatinti šį procesą ir pasiremti e, praeitų metų strategiją tam, kad būtų stiprinamas mūsų bendradarbiavimas ir tam, kad pasirinkimo narystė procesas būtų veiksmingesnis, kartu atsižvelgiant į kai kurių mūsų valstybių narių išsakytus būkštavimus. Įstatymų viršenybės e, ūkio vystimas, e, tinkamo demokratinių institucijų veikimas, viešusios administracinės reformos, visa tai bus įtraukta į mūsų darbo atvarkę. Na ir labai pagristai e, keičiantis visuomeniai, vakarų Balkanus šalise labai pagristai skiriama dėmesio visiems šiems klausimams. Na ir be to, kad bus sustelkimai pagrindinius e, dalykus, norėtųsi, kad šis procesas vyktų, e, vyktų dinamiškiau, kad nesusiveskite viską tai, kad pradėsime ar baigsime dėrybų skyrius. Mes turime pasinaudoti galimybėmis, kurios leistų tampriau integruotis ir įstoti anksčiau. Tai reiškia būtini, būtinos paskatos. Ir dėl šios priežasties norėtųsi, kad regionas būtų geriau integruotas į pagrindinės Europos politikos rytis net ir prieš stojimą. Pavyzdžiui, vakarų Balkanų šalis turėtų būti labiau susijėtos su mūsų skaitminė darbo atvarkė žalių sutarimų, mūsų tarp, e, tarp europiniais tinklais. Na ir žmonėms regione nereikėtų laukti stojimo tam, kad jie galėtų pasinaudoti šių, šių pagrindinių politikos ryčių privalumais. E, labai svarbus indėlis į reformas e, e, regione, ne vien tik regiono žmonių, bet ir europiečių labui. Taigi aš labai tikiuosi, kad e, per valstybių narių indėlį į šias reformas ypatingas dėmesys bus skirimas pagrindiniams teisėms, o regiono vyriausybės turi prisimti atsakomybę už tai, kad e, reformų procesas būtų įtraukus. Šiame procese parlamentams tenka esminis vaidmuo, be kita ko, tam, kad būtų tinkamai įvertinti teikiami teisėkuros e, reformų projektai ir ES taip pat prisima atsakomybę e, primdama tokias narės su sąlyga, kad bus tenkinamos sąlygos reikalavimai ir tai neturėtų kažkaip sulėtinti stojimo procesas. Europos integracijos gilimas ir stojimas šie du procesai gali vykti lygiai grečiai ir dėrėti tarpusavyje. Regioninis bendradarbiavimas, tinkamas reguliavimas yra esminės prielaidos e, šioms šalims, darant pažangą, žengiant link Europos. Taigi mes paremsime e, vis visas pastangas spręsti dvišalius konfliktus. Pavyzdžiui, dirbsime su Žozu Boreliu vyriausiai galiojimu tam, kad e, Priščinos dialogas būtų sėkmingai užbaigtas jau kitais metais. Gerbiami parlamento nariai, Europos vadovo taryboje trūko sutarimo dėl to, kad reikėtų pradėti dėrybas su Vakarų Makedonija ir Albanija dėl e, narystės, tai mus visus labai nuvylė. Tačiau mes ir toliau esame įsipareigoję išlaikyti narystės perspektyvą šioms šalims. Nebūsime įtikinantis, jeigu um, neištiesime rankos mūsų artimiausiams kaimynams. O vakarų Balkanų šalis, ne vien tik kaiminės, jos pačio Europoje. Taigi mes ir toliau išlaikysime siūlymus mm, pradėti narystės darybą su abiemis šalimis ir, ir netgi prieš kitų metų Zagrebo susitikimą la, lauksime siūlymų dėl uh, e, dėrybų pradžios ir Kroatijai kaip pirmininkaujančiai šaliai teks esminis vaidmuo. Dar šiek tiek apie Albaniją ir mūsų paramą šiai šaliai po praėjusios savaitės e, baisaus drebėjimo. Uh, mes iš karto pradėjome naudoti civilinės saugos mechanizmą ir daug valstybių narių iškart po katastrofos pradėjo teikti pagalbą vietoje. Be to mes vertiname galimybės, kaip e, teikti tolimesnę pagalbą be e, skubios pagalbos, kuri reikalinga iš karto. Mes nusprendėme skirti 15 milijonų eurų Albanijai pagalbai po katastrofos, o taip pat organizuosime e, donorų konferenciją. Taip pat ieškosime tolimių galimybių, kaip um, padėti Albanijai atsigauti po šios katastrofos. Pone pirmininkė, apibendrinamas, norėčiau dar šiek tiek pakomentuoti daugiametę finansinę programą. Ši komisija uh, E, atvers naują skyrių ES, be daugybės kitų pokyčių, kuriuos kaip tik stebime, e, niekas neturi tokios didelės įtakos mūsų darbui kaip nauja visima daugiametė e, finansavimo programa 21-27 metų laikotarpiu. Tikiu, kad nauja komisija ir nauja daugiametė finansinė programa turėtų atverti galimybių tampresniam bendradarbiavimui su mūsų partneriais, o taip pat pagerinti mūsų galimybės daryti įtakos regione. Dėkoju ir dabar mielai atsakysiu visus klausimus. You. Dėkoju, Oliver Vahey. Taigi, suteiksiu žodį kolegoms, kurie e, prašys žodžių ir kai jums pakaks klausimų, paprašykite sustoti. Taigi, pradėkime nuo nacionalinių parlamentų. Ponas Fosino iš Italijos. Pone Fasina. Dėkoju. Norėčiau padėkoti ponai komisarui. Na ir aišku, esu dėkingas už tai, ką minėti dėl vakarų Balkano. Turime suvokti štai, kad nuo tada, kai buvo sudarytas Deltono e, taikos sutarimas praėjo 24 metai. Tuo metu, aš tai čia esu salė, ponė komisarė, taigi savo laiku sudarius Daytono taikos sutartį, davėme pažadų, kad čia šalis galės įstoti Europos Sąjungą, nes tai svarbu stabilumui ir tai, kai regione užti, užtikrinti. 24 metai daug, o ne ketvirtį šimtmečio gimė dvi kartus, o mes vis nuolat atidedame šį pažadą, o pasiekmė viena. To pasakoje vis labiau auga nusivylimas tarp gyventojų nuviliamos viltis e, prisijungti prie Europos Sąjungos, o tai stiprina nacionalizmą, populizmą. Todėl ne tik pritariu komisarų dėl to, ką ką tik išdėstėte, manau, kad mes visi turėtume paremti pasiūlymą, kuris ką tik čia nuskambėjo, tai yra, kad e, skatinti svarbius įvykius dar prieš susitarimą Zagrebe tam, kad būtų įveikta blokada taryboje dėl vakarų Makedonijos ir Italijos, e, atsiprašau, ir Albanijos. Na, o dabar dar vienas dalykas. Jūs esate atsakingas už kaiminystę ir plėtrą. Taigi, kaip vertinate padėtį viduržymį jūros regione ir kaip, ką manote turėtų nuveikti ES šiame regione? Uh, reaguodami šią situaciją. Ponas Galeris, dėkoju ponė, ponė komisarė, savo įžanginėme žodyje labai aiškiai paminėjote, kad e, kai tik bus tenkinamos sąlygos reikalavimai, visi bus primti, kiekvienas bus vertinimas pagal savo pasiekimus. Na, o e, vakarų Makedoniją ir Balk Albaniją vertiname kaip e, taip sakant, paketą, rinkinį, bet kiekvienas juk turėtų būti vertinamas per savo individualius e, pasiekimus. Na, tai, kas vyksta Albanijoje, kaip ir sukėlė kritikos, galbūt ir paskatino Prancūzijos prezidentą um, raginti palūkėti, o tai gal galima būtų šias šalis atskirti. Uh, individualiai vertinti ir kartu pasiūsti signalą, sakant, kad išlaikome pagreitį, pradedame dėrybas su vakarų Makedonija, o Albanija tam, kad galėtų pradėti dėrybas, dar turėtų padirbėti. Tai pra, darėme ir praeitėje. Pavyzdžiui, vakarų, atsiprašau, rytų ir vidurio Europos šalis taip pat buvo padalintos į dvi grupės ir įstojo atskirai. Dėkoju, ponė Galerį. Toliau iš nacionalinio prancūzijos parlamento pane Tangui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė. Norėčiau klausimą iškelti arba teisingiau sureaguoti tai, ką minėjote. Jūs minėjote, jog e, sąjungos integracijos gilimas ir plėtra gali vykti lygiai grečiai. Na, aš esu prancūzė. Ir nežiūrint to, Prancūzija užkirto kelią e, dėrybų dėl stojimo pradžiai. Nu, kartu Prancūzija pateikė pasiūlymą dėl ES reformų. Ir be kita ko, ten siūlomas e, laipsniškas integracijos modelis, na ir siūlomas specifinis valdymo modelis. Taigi, ponė komisarė, norėčiau pasidomėti, e, galvojant apie kitų metų Zagrebo viršūnių susitikimą, kaip jūs vertinate Prancūzijos poziciją ir ar manote, ar e, galima teikti reikalavimus tenkinančiam kandidatui paramą iš e, sanglaudos fondo. Uh, ir kaip komisija vertina šalių kandidačių pažangą. Jūs minėjote ir apie 20 metų biudžetą, dėl kurio vyko balsamas praeitą savaitę ir ten e, numatyta didinti finansavimą Vakarų Balkanų šalims. Taigi norėčiau žinoti, pagal kokį raktą bus e, paskirstinamas finansavimas Vakarų Balkanų šalims. Ar pavyzdžiui numatyta e, didinti investicijas Vakarų Balkanų šalims. E, tam, kad būtų gerinamas bendradarbiavimas ir toliau. Dabar ponas Sančias iš, iš Europos parlamento. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ką tik išklausime pono Borelio per ankstesnį klausimą. Jis kalbėjo Turkiją, apie Turkiją keturis sėkius. Na ir Jis minėjo, kad pagal jo viziją reikėtų siekti e, tampresnio bendradarbiavimo su komisaru Borelius dėl Turkijos. Taigi Turkija yra vis dar šalis kandidatė, svarbi kaiminė, svarbi partnerė, Taigi, jūs tarpusavį turėtumėte sustarti su ponu Bareliu. Ar esate aptarę Turkiją, ar esate pasiekę kažkokio sutarimo dėl to, kaip padalinti jūsų užduotis šioje svarbioje srityje? Dėkuoju, ponas Vahei. Siūlė po penk penkiems kalbėtams suteikti žodį. Tai, taigi, ponas Pisko iš Portugalijos. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu klausimų ponui Boreliui. Negaliu jų dabar jam užduoti, tačiau turiu klausimą ir dėl busimos plėtros. Taigi, ar nemanote, kad būtų protingiau suteikti dabartiniams šalims kandidatėms daugiau laiko tam, kad jos tikrai įsipareigotų dėl europinių vertybių prieš tampant narimis, O taip pat dar turiu štai kokį klausimą. Visi nacionaliniai parlamentai buvo mobilizuoti tam, kad atvyktų šiandieną ir nemanau, kad turime tik tais 20 minučių pasikeitimui nuomenimis su ponu Bareliu. Aš nemanau, kad tai yra tinkamas metodas. Ateitie turėtų tai pasikeisti. Na, aš nesu atsakingas už vyriausiai galiotiną darbo tvarkaraštį, tačiau ir turiu pripažinti, kad labai uh, vertiname patį faktą, kad jis net ir šiandien atrado laiko atvykti į šios dienos e, klausimą, nes prieš dvi savaitės net nebuvo užtikrinta, kad apskritai turėsime naują komisiją. Na ir mūsų komitetas e, daug dėjo pastangų, kad per antrąjį raundą jis būtų, kolegija būtų patvirtinta. Taigi, ponė Vahei, žodis jums galite išsiplėsti kiek norit, bet nepamirškim, kad yra ir norinčių pasisakyti kolegų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, pabandysiu e, glaustai atsakyti į um, maksimalų klausimų skaičių. Pirmiausia, dėl pono Galerio klausimo, dėl atsiejimo ir traktavimo individualiai. Tai, sakyčiau, politinis produktas – tai pateikiamas tai ne, ko nepriklausomai nuo oro. Mano manimu, e, reikia kiekvieną šalį individualiai vertinti ir vertinti jų pasiekimus. Mes esame suformulavę labai aiškius, konkrečius, plačius reikalavimus, kuriuos turi tenkinti abi šalis - Vakarų Makedonija ir Albanija. Tai ar ne problema, ar kartu vertiname šias šalis, ar atskirai. E, klausimas, ar jos vienu metu tenkina tuos sąlyga, tas sąlygas ar ne. Ir turime priimti sprendimą vienu metu, vertindami jūsų pasiekimus, nes kitaip nesažininkai elgtumės mes vienos iš jų atžvilgių. Nes e, tą patį pasiekimų lygį turime įvertinti ir atlyginti už jį tuo pačiu atsaku. Manau, kad kovo mėnesį turėtume pradėti dėrybas su abiemis šalimis. Bet ne man spręsti. Aš, aišku, girdžiu ir išsakytą susirūpinimą dėl Albanijos. Suprantu, kad kai kurios valstybės narės yra susirūpinusios. Reaguosiu ir sieksiu užtikrinti, kad visos valstybės narės pritartų tam, kitaip nepasiseks. Taigi dėsiu visas įmanomas pastangas tam, kad įtikinčiau tas valstybės narės ir reikalų esant ir jų uh, um, nacionalinius parlamentus, jau susitikau ir su Danijos parlamento atstovais, susitiksiu ir su Albanijos atstovais tam, kad e, viskas būtų suderinta. O dėl Prancūzijos pasiūlymo yra daug kitur, kitų pasiūlymų, kaip žinia, yra ne vien tik Prancūzijos pasiūlymas. Yra. Na ir Daug valstybių narių liko labai nepatenkintas tuo, kad nebuvo primtas sprendimas vadovų taryboje, tačiau reikia konsensuso. Aišku, suprantu, kas neramina, yra būkštamių. Artimiausiu metu vyksiu į Prancūziją, bendrausiu su Prancūzijos valdžios institucijomis ir bandysiu išsiaiškinti, kas jas neramina. Bet ir net Prancūzijos institucijos labai aiškiai pasako vieną dalyką. Niekas neužginčiojo jo E, europinės perspektyvos šioms šalims. Tai nesikeičia, niekas tuo nesubejoja ir ne vienose diskusijose net tai nebus kvesinama. Aš sutinku gilintis į metodologiją, į tai, kaip labiau įtikinti nacionalinės vyriausybės ir parlamentus dėl padarytos pažangos, kaip užtikrinti informacijos klaidą, bet tikrai nesileisiu jokias diskusijas dėl europinės perspektyvos šioms šalims. Sutikimo ar nesutikimo. O dėl didesnio finansavimo ir biudžet, e, biudžeto ir kam jis bus panaudojamas, pavyzdžiui, jis gali būti panaudojamas tam, e, kad visos e, Vakarų Balkanos šalis būtų integruotas į ten 10 tinklą. Jis yra labai svarbus visiems ekonomikos sektoriams, tai yra, tai yra TNT tinklas. Be jo, be tokios integracijos nebus ekonominio vystimosi perspektyvų. E, taip pat e, buvo domėtasi dėl mūsų bendro darbo iš vien su vyriausiai galiotiniu dėl Turkijos. Na, aišku, kolegija dirba iš vien. Ir Josefas Borelis, aišku, palaiko tamprius ryšius e, su mumis net per pirmas tris dienas, aš bent penkis iki su juo susitikau, taigi mes palaikome nuolatinį ryšį, o konkrečiai kalbant apie Turkiją, tai e, tai liečia ne vien tik tais kaiminystės politiką, bet ir e, kaip saugumo politika, užsienio e, politika, taigi mes labai tampri bendradarbiavame su juo. Na ir galiausiai dėl padėties viduržmė jūros regione. Aš galėčiau gan ilgai apie tai kalbėti, neapsiribotumės keliomis minutėmis, tačiau trumpai. Mes norėtume, kad ir šiame regione būtų užtikrinta gerovė, taika, e, vystimas, stabilumas. Na ir kas tik linkęs e, su mumis bendradarbiauti, kurti vietos lygio ekonomiką, kur būtų naudinga vietos lygiai žmonėms, užtikrintų stabilumą, kurie yra linkę bendradarbiauti su mumis, sprendžiant tokius esminius klausimus kaip kad migracija, tai mes dėsime visas įmanomas pastangas tokiam bendradarbiavimui užtikrinti. Pavyzdys, pavyzdžiui, Marokas. Ir aš manau, kad Marokas galėtų tapti pavyzdžių visam regionui. Ir mes esame pasirengę e, siekti panašaus ir netgi platesnio bendradarbiavimo ir su kitomis regiono šalimis, kaip kad su Tunisu. Taigi mes esame pasirinkę ištiesti uh, E, ranką, bet kartu e, atsižvelgti ir mūsų interesus bei bendrus interesus. Round, Dėkoju. Antrasis raundas. Pradėsime nuo e, nacionalinių parlamentų. Ponas Klič iš Lenkijos, prašau. O galbūt Klich, ar teisingai ištariu? Atleiskite, ponas Klich. Panašu, kad šios mensalėje nėra. Tada ponas Ažubalis iš Lietuvos. Thank you, Mr. Chairman. First... Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasiteirauti apie mūsų galimą bendrą poziciją, e, kuri padėtų sėkmingai kovoti su Rusijos nuolatiniais bandymais, e, bandant sustabdyti e, kai kurias rytų partnerystės šalis nuo jų pastangų tapti ES narėmis, dar dėl Baltarusijos. Ar Jūs nemanote, kad tas mūsų trečiasis bandymas užmėgsti ryšius su Baltarusija yra dar vienas būdas padėti pono Lukašenkos e, diktatoriškam režimui iš, išlikti? Ačiū. Ponas Auščevičius ir ponas Kučas e, yra paprašę žodžio. E, tai reikėtų, kad vienas iš jūsų pasisakytų. Mes e, iš esmės turime uh, galimybę abu paklausti. Po 40 sekundžių kiekvienam skiriu. Taip. Kaip bebūtų, esame Renių frakcijos atstovai. Galime uh, daug uh, dalykų atnaujinti. <laughs> Tad komisarė, gali būti, kad iki kalėdų ES sudarys tik 27 valstybės narės. Uh, atsiprašau, tai yra Baltarusija, gali būti prarita e, Rusijos režimo ir norėčiau pasiteirauti e, dėl tos integracijos į Rusijos federaciją. Aš tai vadinu Anšliuso procesu 21-ame amžiuje. Tad kokia jūsų nuomonė? kiek e, daug ir kiek ilgai galime tokiais tušiais žodžiais tiesiog svarstyti, švaistytis, jeigu jau kalbame apie um, partnerystę, o štai tiesiog e, dieno, tokioje akivaizdžioje dienos šviesoje prarandame vieną iš galimų partnerių. Ponas Kučiuk, prašau. Pakalbėkime daugiau apie Prancūzijos pasiūlymą tą darbinį dokumentą. Man atrodo, tai svarbus elementas ir man būtų įdomu daugiau sužinoti, ką Jūs manote apie metodologiją. Dar vienas svarbus dalykas. Ar esate pasirinkę tą metodologiją keisti? Jeigu taip, kaip ketinate ją įgyvendinti komisijos lygmeniu? Be to, e, kokia yra ta galtinė nuomonė dėl vakarų Balkanų šalių e, ir dėl, to, dėl tos galimos tolesnės plėtros? ar ji reali. Dėkuoju, Ilanai. O dabar norėčiau suteikti žodį e, atstovui vien, iš vienos tų šalių, kuri nori prisijungti prie ES. Jotkalnyjas atstovas. Štai. Žodis jums. Dėkoju, pasistengsiu kalbėti trumai, trumpai. trumpai. Mes Vakarų Balkanuose, Jotkalnyje tikrai esame įsipareigoję įgyvendinti savo įsipareigojimus, žengdami reformų keliu ir niekada nepasiduosime, visada norėsime būti es nariais. Tačiau norime paprašyti jūsų padėti sustiprinti Vakarų Balkanų visuomenės narių entuzijazmą. Jeigu to nedarysime, atversime kelią trečiosiam šalims, kurios taip pat turi savo interesų, nori daryti įtaką, nori įsiskverbti į Vakarų Balkanų uh, E, šalis. Puikiai tai žinome e, ir Jotkalnyje matome tokių pavyzdžių Rusijos įtakos e, pavyzdžių per pastarosius keletą metų. Dėl metodologijos. Ar tai reiškia, kad metodologija bus pakeista ir tų šalių, kurios jau vykdo procesą atžvilgių, kaip bebūtų, mes jau septynerius metus vykdome reikalingus pokyčius. Ar metodologija liks tokia pat tom šalims, ar šiuo metu tiesiog dar negalite atsakyti tą klausimą? Kaip suprantu, tom šalims, kurios dar tik ketina pradėti dėrybas, bus taikoma nauja metodologija. Ačiū, ponas Volosas. Ar jis čia? Ne? Tada kolega iš Vengrijos, ponas Kengeši. E, sveikinu e, komisarą Varhelį ir džiaugiuosi, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Keletas trumpų klausimų. Kalbėjote apie Europos plėtros procesą ir prieš keletą savaičių e, jam buvo suduotas nemažas smūgis. Po to veto teko pripažinti, kad Vakarų Balkanuose ir ES kaiminystėje E, yra e, ta tokia švelnioji gale taikoma e, daugelio šalių, taip siekiant daryti įtaką. Ir be abejo egzistuoja įvairiausios interesų rytis. Todėl man įdomu, kodėl Rusija, Turkija ir panašiai bando panaudoti tam kultūros priemonės, ekonomikos priemonės, labai konkrečias mintis ir projektus tam naudoja. O ką gali pasiūlyti ES, nes dabar švaistomės politiniais sloganais, kažkokiais tai šūkiais ir ką galėtume pasiūlyti tom šalims, kurios nori prisijungti prie ES. Dar vienas dalykas. Kaip ES galėtų išlaikyti savo patikimumą plėtros procese, atsižvelgiant į demokratijos normas, į tų normų laikymasi, kai pačios ES valstybės narės ne visada tų normų laikosi, ne visada atsižvelgia į tuos svarbius principus. Ir trečiasis klausimas tos priemonės, kurias turite kaip e, komisaras dėl e, tolesnio plėtros proceso. Kokias priemonės turite, e, kalbant apie būsimus kandidatus, būsimas valstybės narės, kad nukreiptume tas priemonės į tai, jog būtų laikomasi mažumų teisių, būtų jos gerbiamos. Žinome, kad Vakarų Balkanuose tai yra opus klausimas ir mano nuomonė, prieš e, pasistumėjant į priekį su plėtros procesu reikėtų tą klausimą atsvarstyti, apsvarstyti. Dėkui dabar žodis ponui Kutsumas iš Graikijos. 180 vieta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už kvietimą atvykti ir Graikijos parlamento uh, Ehm, vardu norėčiau Jūs pasveikinti, palinkėti kuo didžiausios sėkmės. Graikijos pozicija visada buvo tokia, kad mes rėmėme vakarų Balkanų šalių prisijungimą, nes tai padėtų užtikrinti stabilumą, saugumą ir plėtrą šiame plačiame regione. Tačiau be abejo yra ir tam tikrų iš ankstinių sąlygų, norint užsitikrinti mūsų paramą. Tai reiškia, kad to šalis, šalis kandidatės turi atitikti griežtus reikalavimus. Ir norėčiau paklausti. Kaip bebūtų, kalbant apie plėtrą, apie dėrybas, svarbu laikytis tarptautinių teisės aktų, taip pat ES jūrų teisės, nemažai tokių, tokios teisės pažeidimų šiuo metu buvo viduržėmė jūros regione, pavyzdžiui, ir taip toliau. Manau, kad tai turėtų būti tokia svarbi sąlyga prieš kalbant apie bet kokią narystę. Kągi, bandykite atsakyti į antrojo raundo klausimus. Dėkui. Dėl rytų partnerystės. Pabandysiu galbūt kažkaip sugrupuoti tos klausimus. Pirmiausia, dėl Ukrainos. Ir dėl to, kaip būtų galima siekti pažangos judėti į priekį uh, E, siekiant stabilumo, bendradarbiavimo su Ukraina. Be abejo, turime e, atsižvelgti į Ukrainos teritorinio integralumo, vientisumo aspektą. Be to, negalime sušvelninti tų sankcijų, kurios buvo pritaikytos Rusijai. Tai reiškia, kad mes turime dar labiau įsitraukti, turime dar labiau dalyvauti Ukrainoje ar bet kurioje kitoje rytų partnerystės šalyje, kuri nori, nori e, tokio ryšio, e, pati nori bendradarbiauti ir reikia tai daryti e, įvairiose sritise. Išsamus e, prekybos susitarimas suteikia galimybių e, gilinti tos santykius ir mes e, esame pasirengę tai daryti. Taip pat norime padėti kurti rinkos ekonomiką tose šalise. Galėčiau pakartoti e, tą patį, ką sakėme vakarų Balkanų atstovams. Be realios ekonomikos, be sėkmingos ekonomikos, to šalis visada bus pažeidžiamos. Ir tai yra mūsų visų interesas pagerinti mūsų regiono stabilumą, daryti tai e, užtikrinant darnę, e, darnę ekonominę plėtrą. Dėl Baltarusijos. Mūsų požiūris yra toks. E, prieš. Mm, tiesiog jeigu norėsime nutraukti bet kokius ryšius su Baltarusija, prarasime bet kokius svertus. Baltarusija ir taip tų svertų turime nedaug. Iš ties e, labai, labai nežymiai e, su jais bendradarbiaujame, tačiau turime neužleisti ir tų menkų pozicijų, turime bandyti įtakoti pilietinę visuomenę, turime bandyti atstovauti savo vertybės, nes priešingų atveju mes būsime tie, kurie, na, taip tarsi pritars tam, kad Baltarusija atsigrėžė į Rusiją ir nueina į jos glėbį. Tad, kalbėdami apie Baltarusiją, būtent tai turime turėti omenyje. Dėl Prancūzijos dokumento. E, man atrodo, kad e, taip, nemažai delegatų tai minėjo ir, kaip jau minėjau, metodologijos keitimas yra vienas dalykas, viena pusė. Viso plėtros proceso kvestionavimas jau yra visai kitas rytis. Taip galime kalbėti apie tuos nedidelius pokyčius metodologijoje, kad ji būtų patikimesnė tiek ir e, šalims kandidatėms, tiek ir mūsų pačių valstybėms narėms. Tačiau, jeigu jau tai darysime, turime užtikrinti, kad metodologija būtų labiau dinamiška. Tad mano prioritetas, peržiūrint metodologiją, bus štai koks. Kai, e, jeigu jau šalis demonstruos kažkokius tai rezultatus, e, atsižvelgs į mūsų reikalavimus, tai ir mes taip pat turėsime vykdyti savo e, pažadus. O jeigu uh, jau bus bandoma tiesiog šiek tiek žengti žingsnį atgal, tai ir mes savo dėrybose šiek tiek prispausime stabdį. Ir tai nėra susiję vien tik su tuo mm, parengtų dokumentų, prancūzijos dokumentų, tačiau ir su kitais dalykais. O dėl tos švelniosios galios ir dėl to, kaip ES galėtų didinti savo turimus svertus vakarų Balkanų šalise. Būtent dėl tos priežasties iškėliau tą ekonominį argumentą. Ekonominė paskata. Pažvelkime į TNT tinklą. Mūsų įmonės e, yra didžiausi investuotojai regione. E, ten yra tiesiami geležinkeliai, e, kaž, kažkokie tai greitkeliai taip pat statomi. Tačiau jeigu nutiktų taip, kad aktyviau būtų dalyvaujama regione, būtų tas vidutinio laiko tarp planavimas, ilgalaikis planavimas e, infras, transporto infrastruktūros srityje, tada jau galėsime kalbėti apie realią įtaką tose šalise. Ir tada galėsime kovoti su bet kokia netinkama įtaka iš trečiųjų šalių. Mano nuomonė, didesnius, rimtesnius svertus turėsime tik tada, kai labiau įsitrauksime į vairiausius projektus. Būtent toks būtų mano planas. dėl metodologijos peržiūros. Manęs taip pat buvo klausima, ar ta metodologija, ta naujoji metodologija būtų taikoma tom šalims, kurios jau derasi dėl stojimo. Mano nuomonė, tai nebūtų protingas sprendimas, jeigu e, tiesiog e, e, vidury lenktynių, taip sakant, būtų keičiami žirgai. Man tai atrodo netinkama ir šiuo atveju to nenorėtume daryti. Be abejo, kolegė dar turėsite tai įsigilinti ir mes ketiname e, e, bent jau sausio mėnesį parengti tokią iškesnę savo e, viziją, savo planus pristatyti ir labai viliuosi, kad tada galėsiu atvykti į jūsų komitetą, pateikti naujausią informaciją, tačiau galiu jūs užtikrinti, kad tikrai neketinu kažkaip tai slopinti tų procesų, jų lėtinti. Man kaip tik rūpi rezultatai, rūpi tai, kad plėtra judėtų į priekį. Dar dėl kolektyvinių mažumų teisių. Taip, regione kolektyvinės e, mažumų teisės tikrai kelia rūpešių. Ne visi tai pripažįsta kaip e, kolektyvinę teisę, tai kelia klausimų ir Europos Sąjungoje. Nes ne visos Europos Sąjungos e, valstybės narės pripažįsta mažumų teisės kaip kolektyvinės teisės. Tačiau mažumų apsauga yra Europos Sąjungos vertybė ir tą vertybę aš privalau ginti. Privalau ginti kalbėdamas apie bet kokias mūsų šalis kaimynės ar plėtros procesą. Pavyzdžiui, Romų mažumos pavyzdys Balkanuose. Tai yra įtin opus klausimas, turime jį spręsti. Romų mažuma yra labai tokia specifinė mažuma būdinga tam regionui, jie turi labai konkrečių poreikių, jie susiduria su labai konkrečiomis problemomis, kurias turime spręsti. Tad taip, galiu Jums pritarti. Tikrai turime apie tai kalbėti, turime analizuoti šias problemas. Priešingų atveju ilgalaikė taika ir stabilumas bus tiesiog neįmanomas įgyvendinti tikslas. Dėkui. Dabar žodis ponui Kalninčiui iš Latvijos. Dėkoju. Kalbėjome apie e, šalis e, rytų partnerystėje, tačiau nedaug buvo kalbėta apie Gruziją, Moldovą ar Ukrainą. Ir visais šiais trim atvejais, man atrodo, to šalis turi e, kažką bendro. Jos ne tik būsios Sovietų Sąjungos valstybės, visos trys turi teritorijų, kurios yra okupuotos. Ar Jūs manote, kad tai yra kliūtis jų būsimai integracijai į ES? Taip, suprantu, jos visos turi vykdyti tam tikras e, reformas, e, kurių yra reikalaujama, tačiau jų padėtis yra tokia gana unikali, kalbant apie šalis kandidates. Gruzija, mano nuomonė, nusipelnė NATO e, partnerystės jau prieš daug metų, tačiau kol kas jiems nepavyko to pasiekti. Ir, man atrodo, ne visai pripažįstama ir ta pažanga, kurios jie pasiekė, norėdami tapti S nariais. Ponas Bilčikas, Vladimirai, prašau. Ačiū, pirmininkė. Sveikas, sveiki atvykę komisarė, tikrai sveikinu jūs su nauja, su nauja kadencija. Dar tik trečia diena šiuose pareigose. Dėl plėtros. Labai džiaugiuosi, kad e, savo pasisakymą pradėjote nuo nacionalinių parlamentų vaidmens ir apskritai e, kalbėjote apie nacionalinius parlamentus, tačiau manau, kad puikiai žinote, kokia padėtis yra vakarų Balkanų šalise, kalbant apie nacionalinius parlamentus. Turiu pasakyti, kad tokios gana krizinės situacijos regione įsigalėjo e, būtent parlamentinio darbo srityje parlamentinės kultūros rytyje. Norėčiau paklausti, koks jūsų planas siekiant pagerinti padėtį. Mums reikia konkretaus, griežto plano, čia nepakanka kažkokio vieno vizito, vienos kelionės į regioną ir tiek. Dar vienas dalykas - kalbėti apie ekonominius klausimus, tačiau tiesa yra tokia. Jeigu pažvelgtume mm, į ES komunikatą apie veiklą regione, pamatytumėte, kad, na, jį tokia gana selektyvi, ten nemažai įtakos daro E, Rusija ir kaip apskritai komunikaciją ketinate e, dėlioti? Ar jie apims ir suinteresuota šalis tame regione? Dėkui. Dabar nacionalinio parlamento atstovas, atstovė, ponia Karimė iš Niderlandų. Oh, yeah. Kur jūs? Štai aš čia. Taigi, labai ačiū, kad suteikėte informacijos Mano klausimas būtų susijęs su Turkija. Ar galėtumėte to šiek tiek plačiau pakalbėti apie tai, kaip Turpija, Turkija e, yra skirtingai vertinama skirtingose e, perspektyvose. Kartais kalbama apie Turkiją iš imigracijos perspektyvos, kartais kalbama apie Turkiją iš Saimo Europos Sąjungo perspektyvos arba apie santykius su NATO perspektyvos. Kaip jūs bendrai vertinate Turkiją? Ačiū. Europos parlamento vardu ponas Mavridis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš čia. Norėčiau geriau graikiškai kalbėti. Pratesiu e, kolegais iš Libano klausimą. Klausimas dėl Turkijos. Keistas klausimas yra tas, kad žmogaus teisės nėra gerbiamos Turkijoje pačioje. Erdoganas negerbė tarptautinės teisės, negerbė jungtinių tautų jūrų teisės. Tai mano klausimas yra labai tiesioginis. Kokia jūsų nuomonė apie mūsų santykius su Turkija? Kaip jūs juos vertinate? tuo metu, kai mes norime, kad vakarų Balkanai prisijungtų prie ES. Ir tuo pat metu Turkijagi yra valstybė kandidatė. Aišku, e, tai jūs kaip komisijos narys turėsite spręsti. Antras klausimas. Ar nemanote, kad jau atėjo laikas pagalvoti apie gerus kaimininius santykius? Ir apie investicijas į valstybės, kurios yra už ES ribų, kad žmonės gyvenantis tose valstybėse nenorėtų važiuoti. Ir dabar komisijos nariai grįžėti savo tėvynės. Ponas Čingazala iš e, Vengrijos nacionalinio parlamento. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kokia yra Vengrijos pozicija dėl plėtros politikos. Ji ženkliai pasikeitė Mes vis dar manome, kad tai yra vienas iš svarbiausių ES politikos elementų, kuris labai ženkliai prisideda prie e, šių dienų iššūkių e, sprendimo kalba apie iššūkius, kurie iškyla ES. Akivaizdu, labiau negu akivaizdu, kad ES plėtros politika stagnuoja, tačiau mūsų nuomonė plėtros politikos Problemos kyla dėl proceso, nepasitikėjimo procesu. Todėl mes esame įstikinę, kad plėtros proceso pro, e, problemos nėra susijusios su dabartinė institucinė ar teisinė baze, bet greičiau su politinio įsipareigojimo stoka valstybių narių pusėje. Vengrija neatsitraukė, e, mes peržiūrėjome plėtros procesą, Tačiau tai negali lėtinti plėtros proceso ir e, mes e, sieksime tos pažangos, kokios tos valstybės nusipelno. Visų pirma, aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu greitinti dėrybos narystės su Serbija ir Juotkalnyje. Gerbiamas komisijos nariai, kaip jūs įsivaizduojate, kada Serbija ir Jotkalnyje galės tapti ES narėmis. Ačiū. Ir paskutinis klausimas, kurį aš norėčiau su kolegai, kuris būdavo Europos parlamento narys, bet dabar jis grįžo į nacionalinę politiką. Mark Demasmaker. Sveikinu sugrįžusiu į Europos parlamentą. Tikiuosi, kad jums viskas gerai, ja? Mm, e, Ačiū. Aš norėčiau kalbėti savo kalbą, olandų kalbą. Norėjau užduoti klausimą ponui Bareliui, tačiau dabar užduosiu jį ir jums, konkrečiai dėl plėtros. Ir dėl mūsų vertybių apsaugos bei pagrindinių teisų, demokratijos apsaugos, juk tai yra ES širdis. Ir mums šiuo požiūriu tenka didelė moralinė atsakomybė, aišku, tiek mūsų tiesioginė kaiminystėje, tiek ir visame pasaulyje. Ir mes pasinaudosime savo autoritetu tik tais tuo met, jeigu bus tinkamai derinama išorės ir vidaus politika. Ir minkšto jėga tap tikra jėga tik tais tuomet, jei veiksime selektyviai ir mūsų pačių ES viduje. Jeigu e, neužmerksime akių, neignoruosime tais atvejais, kai ir ES paminamos po kojomis pagrindinės teisės, nes kitaip elgsime selektyviai. Konkrečiai čia noriu pakalbėti apie katalonų politikų persikimą Ispanijoje. Yra ir kitų pavyzdžių tai krenta ne, akis ne mums, bet ir viens Erdoganui. Kai priekaištaujame jam dėl kurdų politikų persiekimų, jis iš karto atremia, sakydamas, pažiūrėkite, kaip katalonų politikai persikimi Ispanijoje. Svarbiausia, kad visada ir visur būtų ginamos pagrindinės teisės. Ir kol ES leis, kad jos pačios viduje, jos pačios kieme vyks štai tokie dalykai, tai tuomet e, mm, prastai skambės odė draugystiai. Dabar ponas Chiminis Betis, ankstesnė parlamento narė. Taip, dėkoju. Kalbėsiu ispaniškai. Ir prieš mane kalbėjusiam parlamento nariui galiu atsakyti, kad e, Ispanijoje tikrai nepažeistos jokios žmogaus teisės, o jeigu jūs tokių praaiškų išvelgėte, tai taip nutiko dėl to žmogaus, kuris yra kalėjime, nes aukščiausiasis uh, Ispanijos uh, teismas jį nuteisė dėl uh, siekio vykdyti uh, pučia perversmą uh, Ispanijoje ir uh, dėl to, uh, kad uh, šiaip uh, viso ko uh, valdžia yra ispanų tauta. Ir tikrai nebuvo pažįstos pagrindinės žmogaus teisės Ispanija yra uh, demokratiška šalis, ES turi apsaugoti Ispaniją, lygiai taip pat kaip Europoje ir ES yra užtikrinta e, pagrindinių ir žmogus teisų apsauga. Ir jeigu žmogus e, kursto pučia ir tai e, lygiai taip pat tiek Ispanijoje, tiek ir kitur jis turėtų būti nuteisiamas. Prašau, gerbiamas komisarė. Ačiū. Visų pirma, klausimas dėl Gruzijos, e, Moldovos ir Ukrainos ir dėl to, ar e, tų valstybių problemos su Rusija, įskaitant jų teritorijos okupavimą, taps kliūtimi priartėti prie ES. Man atrodo, kad ne. Mes jau tą įrodėme, mes toliau tą įrodinėsime. Pirmiausias elementas yra DSFTA. Akivaizdu, kad 70 procentų ES teisės perkelimas leistoms varstybėms praktiškai visuose gyvenimo žingsniuose priartėti e, kiek įmanoma arčiau ES. Mes jiems padėsime tą daryti. Ir ne tik tai, E, galės būti užtikrinta tų sutarčių laisvos priekybos dalis. Dar tose šalise išlieka galimybių iš anksčiau priartėti ir geriau integruotis į ES kasdienio gyvenimo lygmenių. Bet kaip aš jau sakiau, jeigu tos valstybės, e, tose valstybėse yra kitų papildomų sričių, uh, kuriuose jos norėtų galbūt daugiau padirbėti ir nori mūsų pagalbos, tai mes būtume pasirengę tai padaryti. Pažvelkime į Ukrainą. E, būtų labai įdomu ją pritraukti arčiau e, sujungimo požiūrių. Aš kalbu apie skaitmeninį energetikos ir transporto infrastruktūrą. Taigi padaryti galime pakankamai daug. Ir e, pakankamai daug jie būtų pasirengę nuveikti. Uh, Aš nematau jokių kliučių, kliučių dėl okupuotųjų teritorijų, e, kad tos valstybės negalėtų pradėti su mumis dirbti priešingai, mes turim su jais pradėti dar labiau bendradarbiauti, net e, žinant, kad ir jau turėsime spaudimą iš Rusijos pusės dėl nacionalinių parlamentų vaidmens. Tai yra labai įdomi tema. Mes vakar apie tai kalbėjomės su nacionaliniu parlamentu iš vakarų Balkanų atstovais. E, jų signalas yra labai aiškus ir labai garsiai išsakytas. Norime, kad visi vykdytų politiką nacionaliniuose parlamentuose. Mes norime, kad visi grįžtų į nacionalinius parlamentus ir politikuotų ten. Aš kviečiu visus grįžti namo į nacionalinį parlamentą ir atlikti reikiamą darbą ten. Kitaip, tos valstybės niekada negalės e, mūsų įtikinti, kad jos gali bendradarbiauti ES e, sistemoje kaip viso teisės narės. Taip pat reikia bendro supratimo, bent jau bendro nacionalinio minimumo dėl ES integracijos. Tos šalis turi sugebėti atidėti savo nacionalinius skirtumus ir susitarti dėl klausimų, kurie yra susijęs su jų integracija ir jų narystė ES. Aš be abejo kviečiu visų nacionalinių parlamentų narius e, prie to prisidėti, bet aš vienas niekada nieko negalėsiu padaryti. E, per klausimą šiame komitete aš prašiau, kad komitetas man padėtų. Aš ir toliau tos pagalbos prašysiu. Parlamentarai yra ypatingi žmonės, jie yra linkę klausytis vieni kitų, o ne ko nors kito. Kitų jie neklauso. Todėl aš manau, kad šio Europos parlamento nariai e, yra geriausioje pozicijoje paaiškinti, kodėl nacionaliniai parlamentai yra tokie svarbus visame plėtros procese. Ir aš prašysiu pagalbos savo darbe iš jūsų pusės. Žinoma, visi parlamentarai, kurie yra pasirengę ir nori daugiau dirbti, E, nacional, su Vakarų Balkanų nacionaliniais parlamentais tą turėtų daryti. Padaryti mes galime labai daug dėl komunikavimo Vakarų Balkanuose. Savame suprantama, mūsų e, vieta Vakarų Balkanuose, kalbant apie e, viešus ryšius, nėra pati palankiausia tiesiai išviesiai tariant. Ir mes turime apie tai pagalvoti. Kitas dalykas, pažiūrėkime konkrečius skaičius ir pamatysim, kad vis tik ir ES ir jos valstybės narės tam regione dar daro daugiausiai ir tam regionui nuveikia daugiausiai. Todėl mes turėtumėm pagalvoti, kodėl, kalbant apie viešus ryšius ir visuomenės nuomonę, mes esame taip prastai vertinami, kur yra valdymo problemos. Aš ketinu teikti planą. E, viena idėja būtų panašiai tai, ką mes darome Ukrainoje ES jums. Mes turime tiesiog kreiptis į žmonės ir jiems paaiškinti, ką ES daro. Bet yra ir dar vienas elementas, dar vienas svarbus esminis aspektas. Man atrodo, kad mūsų veiksmai e, yra per daug suskaldyti. Vietoj to, kad mes bandytume sutelkti, susitelkti į didesnius projektus, į stambesnės idėjas, kurios daugiau naudos atneštų uh, mes e, žiūrime į detalės. Taigi tos yra dvi strategijos, tokios yra dvi strategijos, apie kurias aš galvoju. Na ir aš nesakyčiau, kad tai yra plėtros proceso peržiūra, bet greičiau mes turime galvoti apie plėtros procesą bendrai ir tai būtų svarbus elementas. Dėl Turkijos dabar. Mūsų požiūris į Turkiją yra labai aiškus, man atrodo. Turime esminių problemų santykiuose Turime problemų dėl e, teisinių sunkumų susijusių su Kipru. Užsienio reikalų taryba labai aiškiai viską pasakė. Yra numatyta sankcijų galimybė. Taip pat Europos taryba labai aiškiai savo nuomonę išreiškė. Ir niekas čia nesikeičia. Turėsime tęsti tol, kol uh, kasyba aplink Kiprą baigsis. Yra problemų ir dėl narysės dėrybų. Mes e, vėl ir vėl kalbame apie pagrindinių teisių problemą, spaudos laisvės problemą, žurnalistų įkalinimo klausimus, kalbame apie kitas rytis susijusias su teisės viršenybė. Tos problemos išlieka aktualios ir mes jas turėsime spręsti tol, kol Turkija e, save traktuos kaip besirengiančią narystę į šalį. Kita vertus, Turkija yra uh, antra pagal dydį NATO valstybė. Ir tai yra savai suprantama, bet to mes turime bendrauti su jais dėl migracijos. Taigi privalome e, uh, peržiūrėti santykius su Turkija, E, tai turės būti padaryta čia, parlamente, ir tai turės būti padaryta, aš manau, Europos taryboje. Ta turės daryti ir Europos komisija. Reikia strateginio požiūrio į santykius su Turkija. Reikia matyti patiems savo silpnumus, bet reikia matyti ir stipresias pusės dėl Serbijos ir Juotkalnijos. Kaip pagreitinti procesą. Aš jums patikiu planą ir man atrodo, kad geriausias būdas pagreitinti procesus yra motivuoti tas valstybės priartėti prie mūsų kuo greičiau. Nes jeigu paimtume rinkos ekonomikos kūrimo pavyzdį, pavyzdžiui, tik e, per skolų pristatymą mes galime paaiškinti, kodėl reikia turėti gerai veikiančią demokratiją, žiniasklaidos laisvę, teisės principus tai yra neatsiejama nuo verslo aplinkos. Jeigu to nebus, mūsų investuotojai nerizikuos ir neinvestuos. Taigi mes turime kurti petis į petį rinkos ekonomiką pagrįstą teisės viršenybę, kuri tarnautų mums ir jiems. Ir tai leis toms šalims žymiai greičiau pasivyti. Pirmininkė. Man atrodo, aš jau atsakiau visus klausimus. Dar vienas klausimų raundas. Prašom. Na ir paskutinis klausimų raundas. E, per jį kalbės tik nacionalinių parlamentų nariai. Bet prieš suteikdama žodį dar vienam kalbėtui, gerbiamas komisijos nariai, norėjau pabrėžti vieną dalyką susijusiu su uh, Turkijos uh, naftos gavyba. Uh, Graikijos teritorinėse vandenyse. Europos parlamente vyko tokia diskusija ir aš prisimenu, kad tada mes džiaugiamės tuo, kad taryba patvirtino ribojančių priemonių tinklą ir dabar mes tikimės, kad tos sankcijos bus įgyvendintos. Mes turime kalbėti apie e, kelionių uždraudimą, turto užšaldymą pavieniams asmenims, kurie yra atsakingi už tokį rimtą darbtinės teisės pažeidimą. Bet mes, kaip ES, visą tai turime vertinti labai rimtai. Taigi, galutinis raundas. Panas Petručeliai iš Italijos. Jo čia nėra. Puiku. Ponas Zbiniev iš Lenkijos. Prašau. Puiku, ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nary, ką tik jūs sakėte, kad jeigu nesugebėsime pradėti dėrybų proceso su varku, va, vakarų Balganais, mes neatsiejamai nesugebėsime sukurti gerų socialinio komunikavimo ir viešųjų ryšių kanalų ir negalėsime paaiškinti susidariusios padėties vietos gyventojams. Ar jūs nemanote, kad būtų įmanoma ir galbūt net racionalau e, nustatyti tam tikrą tvarkaraštį busimajam stojimo procesui? kad tiesiog būtų daugiau paskatų teikiama toms dviems valstybėms. Tas procesas neturi trukti dešimtmečius, jis turi trukti metus. Metais turi būti matuojamas. Ačiū, kolegos. Ar galėtumėt pavienius pokalbius pratesti už salės ribų? Aš dabar kreipiuosi į savo draugus iš Vokietijos. Ar jūs nieko prieš išeiti? Toliau. Niderlandai. Ponas Dietrich. Ačiū, ponė pirmininkė. Greitai Junktinė karalystė greičiausiai nebebus ES narė, bet be abejo, ji išliks kaimininė šalis ES viduje. Gerbiamas komisijos nariai, pažiūrėkime, už Brexit, kas bus. Ir sakykime, kas bus, pavyzdžiui, po penkerių metų. Ar jūs manote, kad svarbiausias e, bendradarbiavimo tarp ES ir Junktinės karalystės, kas bus svarbiausias elementas bendradarbiavimo? Ačiū. Pone Žordan, prašom, žodis jums. Mikroskopą prašau, madam, įsijunkit. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mėlyjeji kolegos, mes žinome, kokia svarbi yra kaiminystės politika, partnerystė į rytus ir viduržėmė jūros politika. Taip pat žinome, kokia yra svarbi ES plėtros politika į vakarų Balkanus. Tai yra gyvybiškai svarbu. Pastarųjų savaičių prieštaringi sprendimai dėl Makedonijos, e, dėl Šiaurės Makedonijos ir dėl Albanijos kėlė daug klausimų. Ir mano klausimas iš to išplaukia. Ar jūs negalėtumėt išanalizuoti ES išorės politikos ir plėtros politikos? Koksgi jų skirtumas? Antras dalykas. Rugsėjo mėnesį tarp parlamentinės konferencijos e, dėl PESC ir PSSC e, išvadose buvo pabrėžta, kad ES plėtros politika turėtų uh, būti naudinga abiems pusėms. Tai turi sustiprinti ir ES. Kaip Jūs vertinate plėtros politiką ir ES vidinių reformų suderinamumą? Ačiū. Ponas Dimitrescu iš Rumunijos. Noriu pateikti du klausimus. Visų pirma, norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė apie Moldaviją nes e, tai yra susiję su plėtra. Ir kitas dalykas, pagalvokime apie politinę padėtį toje valstybėje. Žinia, e, Maja Sanų vyriausybė prarado galę. Antras dalykas, šiandien mes labai daug kalbėjome, šiomis dienomis labai daug kalbėjome apie tai, kad kaip sakė kai kurios valstybės, pirmiausia Prancūzija, būtinai reikia sukurti naujas taisyklės dėl dėryboms, dėrybų, e, plėtros dėrybų procesui. Pagrund, paskutinės 13 valstybių, tarp jų ir mano, įstojo į ES laikydamasis Kopenhagos kriterijų. Ir e, tada vyko dėrybų procesas e, pagal kiekvieną skirsnį atskirai. Jeigu reikia naujų taisyklių, tai viskas gerai. Bet aš norėčiau paklausti, ar jūs pats įsivaizduotumėt, kokios tos taisyklės turėtų būti ir jeigu bus susitarta dėl to, ar bus kokių aiškių terminų, ar bus nustatytos griežtos taisyklės, nes dabar matome, kad vakarų Balkanuose e, siekiama aiškesnių signalų apie šį procesą. Sėkmės jums, gerbiamas naujasis komisarė. Ačiū. Dar noriu Jūs trumpai informuoti, kad Maja Sandu iš užsienio reikalų komiteto kitą savaitę ar sausio mėnesį bus mūsų komitete. Jį galės papasakoti detaliau apie Moldovą. Ir prieš paskutinis mano sąraše iš Čekijos ponas Beneši. Ačiū už man suteiktą žodį, ponė pirmininkė, gerbiamas e, komisijos nariai. Norėčiau paremti tai, kas jau čia buvo pasakyta. Vakarų Balkanų šalims reikia perspektyvos, nes jeigu mes atlaisinsime erdvę, kažkas tą erdvę užims, mes tą puikiai žinome, mes nesame to suinteresuoti. Tuo nėra net tos valstybės suinteresuotos kažkas turės perimti tą erdvę ir užpildyti. Ir aš norėčiau uh, kerptis, kreiptis į komisijos narį. Jeigu Balkanuose stabilumo nesukursime mes, tada Balkanai sukurs nestabilumą Europos Sąjungoje. Taip pat turiu vieną konkretų klausimą apie rytų partnerystę. Labai daug kas jau buvo pasakyta, bet aš kaip Čekijos atstovė, kuri buvo prie, kuris buvo uh, atstovas, kuris buvo e, prie šios institucijos e, lopšio e, prieš dešimt metų, norėčiau sužinoti, ar neketinate pritaikyti kokių rimtesnių pokyčių filosofijoje, nes pastaruoju metu padėtis politinė pasikeitė, padėtis skirtingose šalise keitėsi, todėl mano konkretus klausimas būtų toks, ar jūs ketinate kokių rimtesnių pokyčių rytų partnerystėje? Milutan Džukanovič iš Montenegro galiausiai. Iš Jotkalnijos atsiprašau. Noriu labai padėkoti už tai, kad suteikėt man galimybę kalbėti su jumis ir kitų parlamentų nariais. Esu iš Juotkalnijos, priklausau opoziciniai partijai. Vakar aš dalyvavau posėdėje dėl vakarų Balkanų perspektyvos. Ir aš noriu dabar su jumis pasikeisti, pasidalinti nuomonę. Mes girdėjome, kad yra labai kritikuojama naujoji metodika, kurią siūlo prezidentas Makronas. Tačiau ne visi mes tai pozicijai pritarėme. Kai kas iš mūsų iš tiesų paremėme šią poziciją, nes manome, kad piliečiai pirmieji pajaus uh, stojimo proceso naudą. Kol kas piliečiai nepajuto jokios naudos iš viso to stojimo proceso. O mano klausimas būtų toks, ar nebūtų logiška e, nus, įdėkti Vakarų Balkanuose Europos vertybės, siekti geresnio Vakarų Balkano valstybių integravimosi. E, Net to mažo Schengeno iniciatyva, man atrodo, labai įdomi. Ar jūs skatinsite Monteneg... E, Jotkalnyje, Bosniją ir e, Hercegoviną prie tos iniciatyvos prisijungti? Mūsų nuomonė, tokia iniciatyva turėtų būti skatinama ir mes net turėtumėm pašalinti sienas tarp vakarų Balkanų šalių jeigu galėtumėm kažką panašaus pasiekti, jeigu galėtumėm parodyti, kad, parodė, kad esame tam pasirengę, tada mūsų integracija į ES būtų mažiau problematiška. Nes dabar mums e, Jotkalnyjei paprasčiausiai neįprasta norėti integruoti su Danija, bet mes negalim e, sienos tarp Bosnijos ir Hercegovinos pašanti labai ačiū ir dar kartą dėkoju už galimybę pasisakyti. And... Dėkoju. Na, sureaguojant tai, ką sakėte, pirmadienį ir antradienį lankiausi Belgrate ir taip. Na ir visi, kurie lankėsi Vakarų Balkanę, nesustarė, kad pirmas žingsnis link e, integracijos būtų tarp e, ryšinio ne, mokesčio atsisakymas, nes visuomet Vakarų Balkanuose bet kokių kliučių, ribų, sienų panaikinimas visuomet yra naudingas. Kolegos, man rodos, atsižvelgiau visų pageidavimus, sąrašas buvo ilgas ir paskutinis e, e nuskambėjo pasisakymų raundas, klausimų raundas dabar, ponė komisarė, prašau. Nuskambėjo du klausimai dėl plėtros tvarkaraščio. Keblus klausimas Na, aišku, pagunda iš karto sakyti 25 metai, bet e, nereikėtų leistis tokiai pagundai, nes kalba juk neina apie tai, kad pasirinki kažkokias datas, po to jas keiti. Ne, viskas susiveda į procesą, kuris leistų užtikrinti plėtrą ir šių naujų stojimą. Aš būsiu atsakingas už šį klausimą penkerius metus. Ir pagal mano planą po šių penkerių metų bent jau viena šalis turėtų būti pasirengusi prisijungti prie ES tiek dėl tvarkaraščio ir e, galiu įsibarigoti tam. Toliau, nuskambėjo klausimas dėl to, ar plėtra ir sąjungos integracijos gilimas vienas kitas sąlygos. Nemanau nes mano manimu plėtra įmanoma be e, rimtų institucinių reformų. Aišku, jeigu dėl to susitartume, būtų dar geriau, bet tai nėra e, prielaida tam, kad e, vyktų plėtra. Europos Sąjunga turėtų sugebėti dirbti ir tuomet, kai jau vėl bus 28 valstybės narės. Toliau nuskambėjo klausimas, ar mini šengenas yra gera mintis, bet koks regioninis bendradarbiavimas prieš e, vakarų Balkanų šalių įstojimą yra labai sveikintinas. E, sveikinu šią iniciatyvą su sąlyga iš mano pusės. Tai turėtų būti įtrauki iniciatyvą ir visi turėtų turėti galimybės Vakarų Balkanų šalise prie jos prisijungti. Nes kitaip, na šiaip, te galėčiau pritarčią iniciatyvai, nes jos dėka bus lengviau kirsti sienas, jos dėka bus skatinama priekyba, e, skatinami tarp žmogiški ryšiai, taigi tas mini šengenas duos tik privalumų, pritariu tam, tačiau pasirūpinkite, kad visi suinteresuoti turės galimybių bet kokiu momentu jūsų regione prisijungti prie šios iniciatyvos dėl Moldovos ir padėties Moldovoje. Mes labai atidžiai stebime situaciją Moldovoje tenka konstatuoti, kad sunku prognozuoti politinę situaciją, bet mūsų linija nepasikeitė. Mes ir toliau bendradarbiausime su Moldovos vyriausybė, su tol, kol e, pastaroji vykdys reformas, o mes savo ruoštų teiksime institucinę finansinę pagalbą reformams, tačiau reformos turi būti vykdomas. Nes Kitaip e, teks sustabdyti finansavimą ir taikyti kitas priemonės. Svarbu, kad Moldova ir toliau žengtų, pasirinktų keliu, o mes turime ją paremti šiame kelyje. Klausimas, ar numatyta plėtra ir Moldovos įstojimas. E, kol kas, mano manimu, sudėtinga suteikti tokią narystės perspektyvą, tačiau. Mm, vis dėlto mm, DFDS e sustarimas suteikia galimybių gerinti mūsų santykius ir mes turėtume taip įgyvendinti šį susitarimą, kad galėtume nustatyti ir kitas galima bendradarbiavimo sritis ir uh, gali būti keltimas šis klausimas. Valstybė, narė, valstybė gali teikti prašymą narystiai, bet čia jau kitas procesas dėl rytų partnerystės kaip po tokios ir būsimų planų. Mes kaip tik e, viską svarstume, esame apmąstymų procese, sunku pasakyti, kokiu bus naujų minčių, o jau dabar galiu pasakyti štai ką. E, e, visos galimybės gilinti šį bendradarbiavimą, priartinti prie mūsų e, rytų partnerysės šalis e, bus e, trauktos į šią būsimą strategiją, bet kol kas baigėme tik tais konsultacijų procesą, dabar vyksta vidinių apmąstymų procesas, na ir galiausiai konsultuosimės ir su valstybėmis narėmis prieš teikdami naujus pasiūlymus. Na ir dar pasilikau, taip sakant, saldainį pabaigai. Jungtinės karalystės klausimas. Ne, juokaunu, nežiūrėkit čia rimtai. Mes galėtume sukurti vakarų partnerystę su Junktinė karalystė, jeigu pastaroji šio pagėdautų, aišku, ta, su tam tikromis sąlygomis, reikalavimais. Bet jeigu jau atvirai, mes turime palūkėti, o kaip Junktinė karalystė įsivaizduoja santykius su mumis, bet e, už šios klausimus atsakingi kiti, kitas kolega ir kai uh, jis jau turės aiškę viziją dėl mūsų busimų santykių, mielai dirbsiu ties šio klausimu. Uh, ir ankstesnis komisaras, uh, su kurio mielai bendradarbiavau, Mišel Barnier, yra atsakingas už šį klausimą, galite jam klausimų užduoti. Uh, bet e, bent jau, bent jau laisvos prekybos susitarimas e, turėtų būti mūsų siekis, bet Mišel Barnie tikriausiai galėtų viską daug geriau paaiškinti negu aš. Kolegos, e, prieš pakylant visiems iš vietų siūlau trumpai apibendrinti posėdžio rezultatus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisarui Vahei už tai, kad su mumis e, praleidote tiek daug laiko, atsakėte visus klausimus ir, kaip pastebėjau, per trumpą laikotarpį e, buvo įsigilinta į daug e, jums gerai žinomų klausimų, taigi tikrai rimtai žiūrite darbą e, Briuselį. Dėkoju nacionaliniam parlamento nariams už puiką renginio organizaciją. Noriu padėkoti jums kolegoms iš nacionalinių parlamentų uh, už tai, kad atvykote šiandieną į Briuselį, pasidalinote savo išvalgomis su mumis ir tokie pasikeitimai nuomonėmis visuomet naudingi ir jums pritarus toliau pratesime šį e, formatą. Nu, galvant apie bu, e, mm, mm, e, mm, ir kitas e, tarp parlamentų susikimas e, skirtas